Chers collègues, je propose d'arrêter les discussions euh, individuelles, de prendre place. Mėly kolegos, siūlau baigti individualias diskusijas, susėsti ir pradėti mūsų posėdį. Pirmas darbo tvarkės punktas, darbo tvarkė išplatinta, mm, nežinau, Ar rytoj Prancūzijoje panašus kelbiamas visuotinis streikas e, dėl geležinkelių, dėl pensijų, nežinau, vis tik tai e, neaišku, kaip ten bus, tai e, kad ne, geriau nerizikuoti ir geriau iš kai tik tai bus iš karto programa pakoreguota to punktu, tai, galės, tai, tai ir būsite informuoti dabar. Mm, antras e, punktas - protokolas gegužės 17 e, išplatintas, jeigu nebus kokių komentarų, irgi laikysime patvirtintą. Trečias punktas pranešimai pirmininko. Aš čia tik noriu atkreipti jūsų dėmesį į. Mm, Birželio 7-8 dienos tarybos išvadas, kur kalbama apie socialinę įtraukti ir skurdo mažinimą. Tai tie tikslai įtraukiami į 2020 metų strategiją, tam, kad 20 milijonų žmonių galėtų išbristi iš skurdo. Šios tarybos išvados taip pat buvo patvirtintos ir Europos vadovų taryboje paskutinėje, kaip jūs tikriausiai visi pastebėjote. Toliau dar dėl pranešimo aš manau, kad svarbu būtų jums pasakyti, kad kadangi vakar mm, susitikome su pirmininkavimą perimsinčios Belgijos atstovais, atsakingais už einamosius reikalus užimtumo, su užimtumo ministru turime susitarimą surenkti trilogą neformalų, kadangi tai bus dar prieš balsavimą pirmojo svarstymų plenarnėje sesijoje, taigi tai bus neformalus trilogas dėl um, užimtumo pagrindinių gairių. A, ir sekretoriatas užmėgs ryšius, viskas organizuos tam, kad būtų galima trilogą surenkti mm, į tą laiką, kai komitete čia ir bus balsuojama dėl visų klausimų. Ir rugsėjo iki pirmosios sesijos, rugsė, iki rugsėjo šeštosios, aišku, reikia pasistengti susiderinti su taryba. Iš karto kai tik tai bus pradėta balsuoti užimtumo komitete. Taip pat noriu paskelbti, kad penktadienį parlamente su APN tinklu bus surenkt demonstracija, renginys dėl e, nedarbo keliamų problemų. Taigi, aišku, visi kolegos yra šiltai kviečiami dalyvauti tame renginėje, ypač kadangi jis vyksta mūsų patalpose. Toliau Noriu dar pranešti, kad mūsų posėdis yra filmuojamas ir transliuojamas internetu, taigi per daug grimasų neišdarinėkite, prašom. Dabar mm, ketvirtas darbo tvarkės punktas suteikiu žodį vicepirmininkiai, mūsų kolegijai poniai Figereido, kad ji galėtų papasakoti apie pakeitimus dėl jos rengiamo pranešimo dėl minėjimų pajamų, vaidmens kovojant su skurdu ir skatinant įtraukties principais grindžiamą visuomenį Europoje. Taigi, ponia Ilda, jums žodis. Obrigada, senjore prezident. Komo... E Ačiū, pirmininkė. Kolegos tikriausiai jau žino, kokia yra pranešimo potekstė. Mes kartu įrengėme su kolegomis iš įvairių frakcijų. Su jais neblogai padirbėjome. Gavome taip, taip pat ir daug padėjėjų paramos susilaukėme. Na ir galiausiai mums pavyko pasiekti nemažai kompromisinių pakeitimų. tuos kompromisinius e, pakeitimus. E, pasirašė ne visi, ne, visiems, ne visi jiems pritarė. Yra tam tikrų aspektų, kuriuos reiks peržiūrėti dar kartą. Na, štai ką norėčiau pakomentuoti. Yra daug vertimo klaidų tekste ir taip pat pakeitimuose. Įvairiose kalbinėse versijose tų klaidų pasitaikė. Uh, tai pasakyti nėra apie kompromisinius pakeitimus. Na, žinoma, dėl to mūsų gyvenimas tik pasunkėja, ne, ieškant kompromiso nėra lengva dirbti. Aš pati pastebėjau labai nemažai e, klaidų savo pakeitimuose, savo siūlymo, su, siūlomose kompromisuose, savo gimtają kalbą. Na ir balsavimo sąraše jūs pamatysite, kad buvo šis beitas pataisyta. Dažniausiai pasitaikanti klaida buvo tai, kad e, daro, buvo sumaišytos minimalios pajamos ir vidutinės pajamos vertimuose. Ir aišku, tai yra visiškai, visiškai skirtingos savokos, susijusios su visiškai skirtingomis vertėmis. Ap, apmaudu, kad taip atsitiko. Kalba eina apie 60 procentų nuo nacionalinių vidutinių pajamų valstybėje narėje, ne ES lygmenių. Tai yra labai svarbu. Tik dėl to susitarę mes aiškiai, su, aiškiai suvoksime, ką reiškia minimalios pajamos, o šiame tekste kalba eina apie minimalias, minimalias pajamas. Yra ir kitų problemų problemų, kurios yra susijusios vėlgi su gan jautriomis savokomis, kurios irgi yra labai svarbios mūsų komitetui. Kalbant apie tai, kokį darbą turime omenyje, kokį skurdą, apie kokį skurdą mes kalbame pranešime, lygybės principas, visi tie dalykai, tai yra na, savokos, terminai, kuriuos galima versti matyti skirtingai skirtingose kalbose ir štai dėl to e, mums yra dar sunkiau susitarti. Aš rengiau dokumentus kartu su kolegomis ir mums pavyko išvelgti patiems nemažai klaidų. Akivaizdu, kad klaidų dar ir liko įvairiose kalbinėse versijose. Ir aš norėčiau jūsų paprašyti dar kartą peržiūrėti tekstus ir jeigu pamatote kažkokių tai klaidų, tikrai būkite malonus, informuokite, nes labai svarbu, kad tekstas būtų teisingas, tikslus kad nebūtų, nekiltų nesusipratimų dėl to, apie ką eina kalba tekste. Na ir e, tiesą sakant, tam tikrais atvejais mums yra labai svarbu išvengti tų klaidų, kad pasiektumėme konsensuso, nes klaidos tiesiog yra vertimo klaidos daugeliu atveju, tiesiog skirtingai išverstos tos pačios savokos. A kompromisinis pakeitimas, jis paprastas, čia problemų mums dėl jo nekyla. dauguma kolegų, aš manau, pritars šiam kompromisui. B kompromisas, apie pasakyčiau tą patį. Tas pats pasakytina apie C pakeitimą, dabar D kompromisinis pakeitimas, čia irgi nieko ypatingai nekomentuosiu, čia problemų nekyla E pakeitimas. Štai čia yra jau šiokių tokių kalbinių klaidų, kurias mes pastebėjome ir aš manau, kad tekstas jau yra dabar ištaisytas. Tačiau vis tiek norėčiau pakviesti kolegas peržiūrėti tekstą ir tiesiog pasižiūrėti, ar problemų neliko, ar neliko klaidelių. Ta pati padarykite ir su F kompromisiniu pakeitimu. F pakeitime yra kalbama apie socialinius straipsnius ir kaip tie straipsniai yra gyvendinami, ypatingai devintasis sutarties straipsnis yra minimas. Tiesiog skliausteliuose yra paminėtas tas devintasis straipsnis, tam, kad būtų aišku, apie kokį sutarties straipsnį eina kalba. G pakeitimas. Čia jokių neiškumų neliko. H pakeitimas. Vėlgi, manau, kad jis yra lengvai suprantamas, čia problemų neturėtų kilti. I e pakeitimas. Tikiuosi, kad šis pakeitimas yra visiems aiškus. Na, reiks palaukti, kai kolegos į jį sureaguos. Ta pati pasakyčiau ir apie J pakeitimą. K pakeitimas čia. Suradome šiokių tokių problematiškų vietų. E, Ta pati pasakyčiau ir apie M pakeitimą. Dar sugrįšiu prie K pakeitimo. Man atrodo, kad čia yra irgi vertimo klaidų ir mums reiks bandyti tas klaidas panaikinti, kad tekstas, pakeitimo tekstas būtų primtinas. Ta pati pasakyčiau ir apie L pakeitimą. Na, aš tikiuosi, kad konsensusą pasieksime dėl L pakeitimo, bet jeigu problemų jums kyla dėl teksto formuluotės, prašau mane informuoti. Šis, šiame kompromisinėme pakeitime yra bandoma atsižvelgti į įvairius, įvairias skirtingas nuomonės. Tačiau pakeitime yra šiek tiek plačiau užsimenama apie kovą su skurdu Europoje. Čia bandome paraginti komisiją priimti konkrečias priemonės šioje srityje. Šiame punkte kalbama apie pagrindų direktyvos parengimą dėl minimalių pajamų kiekvienoje valstybėje narėje. Ir konkrečiai yra tiesiog išdėstomos įvairios mintys, idėjos, kaip būtų galima to pasiekti. Tačiau, aišku, reikia atsižvelgti į valstybių narių ypatumus. E, apie kolektyvinius atlyginimų susitarimus ir kitus panašius dalykus, tačiau manome, kad būtų įmanoma parengti bendrijos mastu kažkokius tai bendrus rodiklius. Dėl to, kaip būtų galima parengti kažkokius kriterijus, kur, kurie atspindėtų ir teritorinius, teritorinę sąnglaudą, įtraukiant socialinius partnerius. Atkreipiant dėmesį į referencinius elementus ir kaip yra bendrai kovojama su skurdu. Tekste taip pat yra kalbama apie politikos įgyvendinimo efektyvumą. Aš manau, kad e, būtų mums e, naudinga pritarti šiam pasiūlymui, kadangi toks pasiūlymas leidžia mums gan, e, suteikia mums tvirtą pagrindą tarybos akivaizdoje. Tai leistų mums taipogi geriau suprasti tai, ką ką tik minėjo ir mūsų pirmininkė. Būtent, kad turime pasirūpinti, kad 20 milijonų tikslas taptų realus ateityje. Čia kalbame apie žmonės ES, kurie gyvena skurde. Ir kad yra tam tikrų principų, e, su kuriais būtų galima, e, kurių pagalba būtų galima kovoti su skurdu. Ir jeigu valstybės narės imtųsi griežtų e, priemonių praktikoje, po dešimties metų galėsime tiesiog, jeigu nieko nedarysime, galėsime tiesiog e, atsigręžti ir pamatyti, kad e, tik tai e, kažką rašėme, bet realiai su skurdu nekovojome. Taigi maždaug tiek yra šiame pranešime. Matyt, čia pats sudėtingiausias kompromisinis pakeitimas. M pakeitimas, kuriame kalbama apie vidutinės pajamas. Tekste sakoma average income, mes ištaisėme į medium income. Dabar e, balsavimo sąrašas yra, jo projektas yra parengtas, jis dar yra tik tai orientacinis, galutinis sąrašas dar nėra parengtas, galima dar šį beitą keisti, na, ypatingai atsižvelginti tai, kas išplauks iš mūsų šiandieninių diskusijų. Taip pat reikia pasikonsultuoti su e, frakcijomis, e, kolegomis, kad pasiektume gero rezultato. Ačiū. Ačiū už e, jūsų atliktą darbą. Žinau, kad daug buvo pasiūlyta pakeitimų ir jūs daug padirbėjote, kad būtų parengti kompromisiniai pakeitimai. Ir aš manau, jūsų pirminis pranešimas ir taip jau buvo labai geras. Uh, Aš visuomet rėmiau atly, minimaliaus atlyginimo nustatymą valstybės narės lygmenių, tačiau turiu Jūs informuoti, kad ALDE frakcija nemano, kad pagrindų direktyva būtų teisingiausias kelias. Dėl to M kompromise aš nelabai suprantu, kas ten surašyta. Jūs tame kompromise rašote apie mechanizmą, kuris dabar yra gyvendinamas viduryje kompromisinio pakeitimo teigiama, kad ši iniciatyva, pagal šią iniciatyvą turi būti parengiamas veiksmų planas tam, kad būtų galima lengviau įgyventinti ES pagrindų direktyvą dėl minimalių pajamų ES valstybėse narėse. Man neramu dėl to, kad jeigu pakeitime yra reikalaujama e, pagrindų direktyvos, tačiau šis pakeitimas nebus patvirtintas, Todėl tuomet kompromisinis pakeitimas kitos teksto dalis man yra primtinos, bet aš negalėčiau jam pritarti, nes jeigu vis tiek imatės iniciatyvos ir reikalaujate pagrindų direktyvos, o jeigu pagrindų direktyvos nebus, tuomet e, kils nemažai problemų įgyvendinant e, tokį, tokią nuostatą. Taigi tiesiog pažiūrėkite dar kartą ir pamastykite, ar yra kažkokia tai skubos tvarka parengti planai, jeigu staiga pakeitimai dėl pagrindų direktyvos nebus patvirtinti. Taip pat daug, e, pakeit, daugelį pakeitimų yra kalbama apie skurdo rodiklius, yra kalbama apie 60 e, procentų vidutinio atlyginimo. Ir aš, kiek suprantu, taryba susitarė per pastarą tarybos e, sesiją, tarybos posėdį dėl komisijos pasiūlymo, kad bus e, taikomi trys skirtingi rodikliai. Na ir pačios valstybės narės jau apsispręs, ar nori 60 procentų. Ar pajamų vidurkio 60 procentų, ar šeimos, kurios, tarkim, neturi tokių įprasnių dalykų kaip šaldytuvai, televizoriai, kitų e, namų apyjaukos daiktų, toks būtų rodiklis. Taigi mano frakcija norėtų balsauti, balsuoti prieš 60 procentų rodiklį. Ne dėl to, kad man jis nėra priimtinas, bet manau, kad e, į visus rodiklius reiktų dar kartą atidžiau pažiūrėti, atsižvelgiant į tarybos susitarimą ir e, tarybo, faktą, tą, tą faktą, kad taryba patvirtino komisijos pasiūlymus. Jeigu bus nustatomas 60 procentų rodiklis, tuomet žmonės, kurie pasiekė 60 e, procentų, tas procentas auks nuolatos ir kažin ar tai yra pasiekiama. Taip pat šalia to aš pritariu daugumai pakeitimų ir visiems kitiems kompromisiniams pakeitimams ir tik dėl M kompromiso mums, mūsų frakcijai kilo šiokių tokių problemų. Na ir tie pakeitimai, kur yra kalbama apie konkrečią, konkrečią pagrindų direktyvą. Dėkuoju. E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 Ir aišku, kad komisija labai svarbu, kad nebūtų tos iniciatyvos užmirštos. Ta dvasia mes norime būtent ir pasikeisti nuomonėmis su jumis kad e, jau nuo pat proceso pradžios mes galėtumėm pasitikslinti, ar tos e, tie jūsų pateikti pasiūlymai atitinka ir mūsų komiteto narių pozicijas, ar kiek mes galėtumėm juos paremti. Taigi iš karto suteikiu Jums žodį. Aš manau, kad e, tikrai daug kas puikiai Jūs pažįsta ir labai vertiname Jūsų buvimą čia. Truvei. Gerbiama pirmininkė, man didelė garbė dalyvauti Jūsų posėdėje. Aš labai vertinu tikrai jūsų komiteto darbo svarbą. Labai džiugu iš tikrųjų, kuomet buvau konkurencijos komisaras, kuomet dirbau ir parlamente, man buvo labai džiugu prisidėti prie bendro darbo, labai džiaugiuosi, kad šiam komitetui vadovauja tokia asmenybė dabar ir poje Berės, jūs tikriausiai skaitėte tą straipsnį, kurį aš paskelbiau uh, prieš metus Le Monde uh, straipsnio pavadinimas buvo paprastas um, Užtikrinkime, kad Europa vėl e, veiktų at, e, kur, atnaujindami e, rinkos kūrimą. Aš manau, kad tikrai tas straipsnis galėjo um, įtakoti ir panaprasto sprendimą pa, paprašyti manęs parengti pranešimą dėl um, bendros rinkos kūrimo atgaivinimo. Anks, bendros rinkos kūrimo kontekste socialiniai aspektai yra labai svarbus, jie nėra tik kažkokie papildomi elementai, jie e, sudaro esminę dalį visos politikos, kuri yra skirta bendros rinkos kūrimo atgaivinimui. Jeigu leisite, aš toliau jau kalbėsiu angliškai. Mm. That... Aš tikiu, kad bendrosios rinkos atgaivinimas ir nauja strategija bendrai rinkai yra labai svarbi tema, ypač praėjusi spalį, kai pirmininkas Baroso mm, inicijavo šią iniciatyvą. Išiškėjo du svarbus dalykai. Pirmiausia, euro krizė, antra fiskalinė įvairių valstybių narių krizė. Aišku, ši krizė įvyko dėl perviršinių deficitų ir įsiskolinimų, tačiau reikia pabrėžti, kad trūko ir ekonominės sąjungos. Mes turime pinigų sąjungą, tačiau galvojame, kad pinigų ir ekonominė e, sąjunga yra daugiau pinigų sąjunga. Aišku, gal aš čia perdedu, tačiau iš tiesų yra taip, kad daug kas traktuoja ekonominę ir pinigų sąjungą taip, tarsi ji būtų ekonominė arba pinigų sąjunga. Eurozona save laiko pažengusią zoną Europos integracijos rytyje, tačiau daugeliu atžvilgių eurozonos valstybės tarsi eina paskui ne eurozonai priklausančias valstybės, ypač vidaus rinkos, bendrosios rinkos rytyje. Čia galėčiau pasaky, pa, pateikti ir Graikijos pavyzdį. Manau, kad Euro zonos e, nedrasina tai, kad Junktinė karalystė, Švedija ir kai kurios naujosios valstybės narės yra stiprios e, ekonominė prasme ir jos e, geriau įgyvendina bendrosios rinkos kriterijus. Jungtinių Amerikos valstijų patirtis rodo, kad e, viena valiuta yra tvirta ir ilgalaikėje perspektyvoje ekonomika bus stipri tik tuo met, jei ją parems e, gerai integruota bendroji rinka, užtikrinant e, judumą. Taigi, euro krizė, mano supratimu, Ir tai, apie tai aš kalbu ir savo pranešimo paskutinėje dalyje, e, gali būti išspręsta, e, sukuriant naują strategiją bendrai rinkai. Daugelis valstybių narių eilę metų įgyvendino e, fiskalinio konsolidavimo politiką. Ir aišku, nerealu būtų tikėtis kad e, augimo stimulai per ateinančius tris metus e, atsiras iš biudžeto. Per ateinančius 2-3 metus galbūt sustiprės, e, atsiprašau, susilpnės euras eurozonos valstybėse, tačiau kalbant apie visas 27 ES valstybės augimo variklis ir toliau bus e, struktūrinio ES e, ekonomikos reorganizavimo variklis, kuriant geriau veikiančią bendrąją rinką. Štai kodėl aš manau, kad bendrosios rinkos dabar labiau reikia ES nei bet kada. Tuo pačiu, jei Norime būti realistai, turime pripažinti, kad bendroji rinka, kurios e, dabar reikia labiau nei bet kada, yra tuo pačiu metu labiau nei bet kada nepopuliari daugelie ES valstybių narių. Kaip išspręsime šią problemą? Mano atsakymas kurį aš pateikiau pranešime pirmininkui Baroso. Ir uh, už šį požiūrį aš dėkingas ir Europos parlamentui, nes, kaip jūs žinote, vyko konsultavimosi procedūros uh, su visomis frakcijomis, su daugeliu Europos parlamento komitetais. Ir savo pranešime jei ja, jį galiu vertinti kaip gerą pranešimą, tai prie to prisidėjo ir Europos parlamentas. Taigi, pranešime išreiškėme tokią poziciją. Mes turime pasistengti suvokti, kodėl bendroji rinka tapo nepopuliari. Dar prieš krizę ir ir nuovargį dėl integracijos mes e, turėjome atpažinti šias grėsmes ir atpažinti tam tikrus nuogastavimus. Kalbant apie nuovargį dėl integracijos, jis po jo atėjo ir nuovargis dėl bendrosios rinkos modelio. Tai galima būtų įvardinti kaip anglosaksiškąją reinkarnaciją. Inkar Manau, kad ilgalaikėje perspektyvoje daugelis ES valstybių sustiprėja, stiprėja tos valstybės aplink ES brandolį, ES tampa globalesnė ir e, net centro dešiniosios ir e, kairiosios jėgos per pastaruosius dešimtmečius suvokia, kad jų populiarumas taip pat priklauso nuo euro integracijos, nes šios jėgos susiduria su nauja konkurencija. Kalbant apie bendrą rinką, jos perspektyva yra galbūt e, pilka ir juoda, jokių būdų nerožinė. Esame daug nuogastavimų. Reikia suvokti, kodėl e, šios rinkos idėja būtina, kaip galime ją pagrysti, kaip galima būtų padidinti pagerinti suvokimą apie bendrąją rinką, reikėtų atsižvelgti ir į nuogastavimus, taip pat numatyti ateities strategiją tiems nuogastavimams panaikinti. Kalbant apie socialinius aspektus ir užimtumo klausimus, Manau, kad jie nėra vieninteliai, tačiau jie yra labai svarbus. Tiesa, pamiršau paminėti, kad tas faktas, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo pripažinta, kad ES siekia būti konkurencinga sąjunga. Svarbu suvokti, Ar kaip įmanoma tapti labai konkurencinga socialinę sąjungą? Galbūt būtų galima remtis Vokietijos patirtimi ir socialinės rinkos principais. Tačiau ar tikrai galime pasakyti, kad mes žinome, kaip suderinti rinkos integravimą ir socialinių aspektų integravimą į rinkos ekonomiką. Savo pranešime aš bandau pateikti konkrečius atsakymus šiam labai iššūkių kopinam socialiniam modeliui. Pranešime taip pat rasite tris blokus. Pirmiausia, kalbu apie bendrosios, stipresnės bendrosios rinkos kūrimą. Kitoje dalyje e, aptariamas galimybė sukurti supratimą, susitarimą dėl stipresnės bendrosios rinkos. Ir trečioje dalyje uh, kalbu apie e, stipresnės e, bendrosios rinkos gyvendinimą. Turime nepamiršti socialinių aspektų ir socialinės bendrosios rinkos prigimties. Turime ne tik siekti socialinių siekių, tačiau mano supratimu turime ieškoti būdų, kaip suderinti ir sutaikyti rinką ir socialinius aspektus. Turime atsižvelgti į ekonominės e, laisvės e, principus ir darbuotojų teisės. Trečiajame ketvirtajame šio pranešimo skyriuje apie tai kalbu. Vyko ir bendros konsultacijos su etuk ir e, Business Europe nariais mes e, bandėme bendrai ieškoti sprendimų. Mums mus labai nuvilia, e, jei suvokus, kad bendroji rinka yra vertinama kaip pažeidžianti piliečių teisės. Manau, kad toks požiūris nėra tinkamas. Pateikiu ir dvi svarbiausias rekomendacijas savo pranešime. Viena rekomendacija susijusi su darbuotojų teisų stiprinimu įvairiose įmonėse, pabrėžiamas administracinio bendradarbiavimo vaidmuo, numatyti, kalbama apie sankcijas ir um, tarptautinių lygmenių teikiamas paslaugas. Taip pat kalbama ir apie komandiruotų darbuotojų direktyvą ir 98 metų tarybos reglamentą. Šiame reglamente, tiksliau pasakęs savo pranešime, aš aiškiai pabrėžiu, kad šiuo reglamentu e, bandome užtikrinti laisvą prekių judėjimą, tuo pačiu užtikrinant ir darbuotojų teisės ir jų judumą. Yra ir skyrius, kuris labai svarbus ir mūsų pirmininkiai, bet tikriausia ir daugeliu jums, tai yra socialinės paslaugos ir bendroji rinka. Čia pateikiamos ir svarbios rekomendacijos, tai yra padidinti E, valstybės vaidmenį, teikiant finansinės kompensacijas darbuotojams, peržiūrėti viešųjų pirkimų taisyklės, numatant kompensavimo mechanizmus. Taip pat reikalavimą pateikti pasiūlymą remiantis Lebisabono sutarties 14 straipsnių, pasiūlymą reglamentui, pagal kurį visi piliečiai turėtų teisę naudotis bankininkystės paslaugomis. Taip pat rekomenduoju remiantis Lisabono sutarties 14 straipsnių užtikrinti universaliųjų paslaugų ir plačiajuoščio um, interneto paslaugų teikimą visiems piliečiams. Kalbant apie viešosios pirkimus, čia pateikiami pasiūlymai susiję ir su žaliojo augimo aspektais bei socialinių teisų užtikrinimu. Aš žinau, kad daugelis labai esate susidomėję, aš nežinau, ar šis e, susidomėjimas yra teigiamas ar neigiamas. Tai yra koordinavimas mokesčių srityje. Aš e, ne, nežinau, ar e, reikėtų kalbėti apie galimybių e, tyrimą dėl mokesčių suvienodinimo, tačiau aš visiškai įsitikinęs, kad galbūt reikėtų pasirinkti kiek kuklesnį požiūrį mokesčių koordinavimo srityje. Mane drąsina ir konkreti patirtis. 96-97 metais svarstydami mokesčių paketą mes, tai yra Ekofino taryba, vieningai pat pritarė mūsų paketui. Tiesa, šis paketas buvo kiek kuklus, tačiau jis apėmė ir taupimo paketo aspektus. Šiomis temomis buvo diskutuota taip pat ir su atitinkamais komisijos nariais e, ir taryba. Žinau, kad e, mokesčių klausimas yra sudėtingas, labai sudėtinga pastumėti čia ką nors į priekį, tačiau nėra neįmanoma. Na ir kur ta sąsaja su socialiniais aspektais? Manau, kad ši sąsaja yra labai stipri, todėl kad jei mes leisime uh, E, rinkai integruotis ir jei mes sieksime gilios, e, stiprios integracijos ir jei nieko nedarysime mokesčių politikoje, tuomet mūsų gamybos faktorius kapitalas tarsi užtemdys kitus aspektus, tai yra darbo jėgos aspektus. Taigi mes tarsi sukursime Europą, kuri tarsi vaidins, kad dirba siekdama sukurti naujas darbo vietas, tačiau iš tiesų bus taip, kad tos darbo vietos yra naikinamos. Manau, kad tai būtų labai neigiamas reiškinys ir turime suvokti tai, kad labai svarbu uh, įgyvendinti bendrąją rinką, įtraukiant ir socialinius aspektus. Dėkoju už uh, šį pristatymą, tikrai išsamų ir tuo pat metu tiesiogiai aptarianti aktualiausius užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nariams klausimus. Sarkas, po to uh, Kristinas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Monti. Komisariu <clears throat> Monti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju profesoriui Monti. Uh, Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jūsų pasisakymas ne tik, kad buvo labai įdomus ir naudingas, bet taip pat labai drasus. Esu dėkingas už visus tuos tris aspektus, nes patikėkite manimi, tikrai yra labai sunku klausytis tokių svarių argumentų, kuriuos jūs šiandieną išsakėte. Uh, apie europinio politinio pobūdžio argumentus, kalbant apie politinę ekonomiką. Ekonomika politinėse diskusijose, konsensusas, bandant ieškoti būdų, kaip Europą būtų galima sustiprinti. Ir ne vien tik tai žvelgti į tuos dalykus iš verslo perspektyvos. Turiu keletą pastabų. Pirmiausia, jūsų ataskaita yra labai naudinga, siekiant konsensuso Europ, europiniu mastu, tačiau problema yra ta, kad vien, e, bendra rinka ne vien tik tai yra susijusi su Europos sienomis, taigi mūsų iššūkiai yra dvigubi. Reikia pasiekti konsensusą ne tik dėl taisyklių, ne, nepakanka vien tik tai kompromisų tarp 27 valstybių narių, reikia kompromisų siekti pasauliniu mastu. 7, 8, 9 dešimtmečiuose kalbėjome ekonomikoje finansinė sistema buvo netokia aktuali, finansinės rinkos nevaidino tokio svarbo, svarbaus vaidmens. O dabar finansų rinkos kuriasi taip greitai ir primeta sąlygas kitoms ekonomikos rytims ir tų taisyklių laikytis yra labai sudėtinga. Dėl to, kad spekul, spekuliuotojai sugeba sudaryti alijansus prieš valstybę ir penkerių metų darbą tiesiog nušluoja akimirksniu. Taigi mano klausimas, ponė Monti, štai koks. Kalbant apie ne vien tik tai europinį konsensusą, pasaulinį konsensusą. Aš skaičiau jūsų ataskaitą, bet netaip atidžiai. Ir kokias jūs išvelgėte galimybės kai tiesiog ekonomikos pagrindas yra šiek tiek nestabilus. Ir aš bendrai pritariu jūsų nuomonėj, tačiau uh, Atsižvelgiant į tai, kad iššūkiai yra tokie didžiuliai, kaip mes galėtumėme apsiginti, apginti, apsaugoti tą Europos socialinį modelį, jeigu nėra darnaus požiūrio į Europos politiką, e, tarptautiniu mastu, jungtinės tautos, tarptautinė darbo organizacija ir kitos institucijos siekiant socialinės darbuotojų teisės e, padaryti pasaulinę normą. Mes, na, Europą negalime jaustis kaip sala kažkur vidury džiunglių ir įsivaizduoti, kad daugiau nieko aplinkui neegzistuoja. Ačiū, Ole Kristensen. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Monti už naujosios strategijos pristatymą, kuriant vidaus rinką. Na, bet nereikia užbėgti įvykiams už akių. Aš manau, kad bendrai kalbant, jūsų požiūris yra gan pozityvus vertinant prekes, darbą, kapitalą. Aš labai džiaugiuosi, kad straipsnis Lemont e, leidinyje pasirodė galiausiai ir kad pirmininkas Baroso galiausiai patikėjo Jums šį darbą parengti naują strategiją. Europinio bendradarbiavimo vienas kertinių akmenų, aišku, yra vidaus rinka. Ir jeigu norime, kad piliečiai susitaikytų su vidaus rinka. Mums reikia racionalių bendrų taisyklių. Viena tokių taisyklių yra štai kokia. Vykstant iš vienos valstybės į kitą, ieškant darbo, asmo dirba pagal tos valstybės, į kurią atvyko taisyklės. Dabar dėja situacija yra šiek tiek kitokia. yra įvairūs teismų sprendimai dėl darbo rinkos sąlygų, yra Luksemburgo bylos sprendimas ir eilė kitų teismo bylų sprendimų. Ir dabar pažvelgus į naujasias taisyklės, pavyzdžiui, pasl kai įsigalėjo paslaugų direktyva praeitų metų gruodžio pirmąją dieną, įsigaliojo, aišku, Lisabono sutartis visai neseniai ir tie horizontaliai straipsniai situacija tikėtina pasikeis pa, ir pasikeis teismų sprendimai. Tai gal jūs e, keletą žodžių galėtumėte skirti šiai temai. Aš manau, kad vidaus rinkos taisyklių, taisyklės neturi, viršyti, nebūti, neturi būti virš, viršesnės už darbo e, taisyklės. Ypatingai tai problematiška yra šiaurės valstybėms, Švedijai ir Danijai, kadangi minimalus atlyginimas nėra nustatytas įstatymais. Tai yra kolektyvinės sutarties dalis, objektas ir socialiniai partneriai stebi, vidaus, stebi darbo rinką, vyksta dėrybos ir darbdavys pasirašo kolektyvinę sutartį, sutartį su darbu, darbuotoju. Na ir aš tikiuosi, kad ateityje mums pasiek, mums pavyks pasiekti geresnių rezultatų tokiuose srityse kaip darbuotojų komandiravimas. Dėkuoju. E, monsieur Sergio Koferati, puis ensuite je vous propose. Sergio Koferati ir tada jau komisarė jums tada suteiksiu galimybę atsakyti. Grazie Presidente. Caro professore, penso anch'io come lei che il tempo che è passato da quando. Aš mm, taip pat galvoju, ponia Monti, kad per tą laiką nuo tada, kai jūs pradėjote rašyti uh, savo pranešimą, mm, per tą laiką matome, kad mm, iš tikrųjų reikėjo mm, imtis priemonių, reikėjo parodyti daugiau išvalgos, reikėjo numatyti tai, kas atsitiks ir iš tikrųjų reikėjo galvoti apie fiskalinės politikos derinimą ES daug anksčiau. Akivaizdu, kad jeigu mūsų tikslas yra sukurti tokią rinką, kur nebūtų nei netoligumų, nei skirtumų, kad būtų galima puoselėti plėtros politiką, tai yra būtent tai, ko siekiame dabar Europoje. Pavojus yra, kad. Mm, tuo pat metu nebus užtikrintos tinkamos augimo ir plėtros gairės, kad nebus tinkama kryptimi nukreipta ekonomikos augimas vėliose valstybėse narėse, tuo tarpu, kad situacija bus gerinama bendrai. Taigi tos um, įvairios taikomos priemonės gali įtakoti milijonų piliečių gyvenimą ir kartais ne visuomet teigiamai. Aš čia galvočiau, pavyzdžiui, apie fiskalinę politiką, kuri galbūt ne visuomet turi prasme, kadangi daug Europos valstybių narių neturi tokios fiskalinės politikos, kuri pirminybę teiktų investicijai. Investicijos yra laikomos įprastinė veikla. Uh, ir todėl nėra pakankamai paskatų investicijoms skatinti. Taigi, ar jūs galvojate, kad e, turint omenyje šios politikos derinimą, vienodinimą, būtent reikia galvoti apie tuos fiskalinės politikos skirtumus, e, sėtinus su plėtra ir su įprasniais kriterijais? Aš ypač kalbėčiau apie mm, ekonominės laisvės ir asmens individualių teisių labai jautrę pusiausvyrą. Jūs kalbate savo tekste apie teisę streikuoti, pavyzdžiui, teisę burtis į asociacijas. Ar Labai dažnai augimas, mm, ekonominės veiklos stiprėjimas vienoje ar kitoje įmonėje. prieš pastatomi tarsi o, kolektyviniam atstovavimo, kolektyviniam veiksmam, tarsi tie, tos dvi pusės yra supriešinamos. Uh, Ar iš tikrųjų taip yra, kad mm, visuomet tik tai įmonė ir individas gali spręsti visus klausimus, kaip tuomet yra su kolektyviniai sprendimai, su kolektyviniu atstovavimu. Jūs taip pat kalbėjote apie atsargumo principus. Manau, kad labai svarbu būtent galvoti apie šio principo taikymą, kad ne, nebūtų tikrai labai rimtų konfliktinių situacijų. Uh, I would like first of all to thank uh, each of the three. Aš visų pirma norėčiau padėkoti uh, gerbėmiems uh, trims uh, Europos parlamento nariams, kurie pasisakė, kurie labai maloniai pasisakė mano pranešimo atžvilgiu. Pane Serkas, man atrodo, mm, globalinė dimensija, kurią jūs pabrėžėte, yra labai svarbi. Uh, Ir iš tikrųjų, jeigu galvotumėm apie bendrą rinką, kokią kūrė Jacques Delors, lygiai prieš 25 metus, pradėdamas nuo baltosios knygos, kuri buvo pateikta 85 mm, metų birželio vadovų sudikimui, Tai aš sakyčiau, kad didžiausias skirtumas, ką aš matau per tos 25 metus, būtent tas globalus kontekstas, kuris dabar dominuoja mūsų mažoje, na, bent jau santykinai mažoje vidaus rinkoje, bendroje rinkoje. Taip pat jūs kalbėjote apie kitus aspektus. Aš pasistengiau savo pranešime atsižvelgti į juos. Aš manau, kad būtent Tai čia yra ta statybvietė, būtent e, vieta, kur um, Europos politikos veiksmų turėtų būti daugiau. Manau, kad mes ypač laukiame krizės komiteto išvadų ir bendro pranešimo, nes manau, kad dėl krizės pas pasaulis e, rodo daugiau susidomėjimo ir yra atviresnis daugia šaliams valdymo forumams, kurie būtent ir buvo išrasti čia Europoje. Žan Monė išrado globalizacijos valdymo mechanizmą prieš gerus 50 metų, kuomet jo kalba apie šio žemyno valdymo procesus. Visi tie dalykai, kuriuos jūs paminėjote, yra būtent tie dalykai, kuriuos mes turime stengtis propaguoti pasauliniu lygmeniu, tai yra vertybės, tai yra taisyklės, kurias mes turime europinėme kontekste. Aš manau, kad tų, priim, tų taisyklių priimtinumas Azijai ar Amerikai dabar yra labai išaugęs, tikrai jos atrodo priimtinesnės tiem žemynams anksčiau, palyginti su to, kas buvo prieš krizę. Didysis dvidešimtukas tikriausiai dar tik tai embrioninėse stadijose žengiant tą kryptimį, bet man atrodo, kad tai kaip stipriai Europa sugebės perteikti tas taisyklės ir tas vertybės e, prie pasaulinio darybinio stalo, labai priklausys taip pat ir nuo Europos ekonomikos stiprumo, sveikumo, būklės, taigi ir konkurencingumo. Aš manau, kad žvelgdami ilgalaikį laikotarpį mes turime e, siekti dviejų dalykų. Tai yra Europos ekonomikos konkurencingumo, nors pas pasaulinis žaidimo taisyklės nėra labai vienodos, nėra labai lygios. Mes taip pat turime dar ir siekti užtikrinti, kad tos pasaulinio žaidimo taisyklės būtų vienodesnės, dėkdami socialinius standartus pasaulinėme forume, dėkdami kitas taisyklės, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų kontrolės taisyklės pasaulinėje arenoje. Ir čia noriu pabrėžti, kad kitais metais Prancūzija pirmininkaus tiek didžiajam aštuonetui, tiek didžiajam dvidešimtukui. Prancūzija yra ta valstybė, kuri tikriausiai labiau nei bet kuri kita nori, kad valdymo modelis pasaulio lygmenių būtų paremtas europiniu modeliu. Uh, Manau, kad žvelgiant į ilgalaikį laikotarpį, netgi kai kurios valst... E, taisyklės dėl, pavyzdžiui, valstybės pagalbos ir finansinių santykių tarp valstybės ir įmonių yra labai svarbios, netgi lemiamos e, pasaulio valdysenos kontekste. Tai kodėlgi nepasinaudojus tą progą, kad didelė galinga ES valstybė e, narė pirmininkaus toms dviems labai svarbioms pasaulinėms struktūroms ir pra... kodėl nepasistengus papropaguoti tų taisyklių. Taip pat kalbėjote apie Švediją, apie komandiruotų darbuotojų klausimus, tikrai man jie labai rūpi, tačiau negalėčiau šiame etape pasakyti nieko daugiau nei tai, kas, suprantu, gal ir nedaug buvo pasakyta pranešime, bet mm, su Las Landor. Uh, kalbėjomės ir jo manimų mano pasibėjimai yra naudingi. Šiandien su juo buvau susitikęs ir aš žinau, kad jis palaiko glaudžius ryšius su jūsų komitetu. Tikiuosi, kad tie keliai, kurie mano yra išryškinti pranešime, galbūt padės komisijai ir komisarui parengti nuoseklę strategiją. Beje, aš tikiuosi, kad tai bus ir su kitomis e, pranešimo dalimis, nes dabar, e, aišku, pranešimas yra visų pirma komisijos rankose, bet taip pat ir parlamento bei tarybos rankose ir šiam pranešimui dabar reikia suteikti e, apčiuopiamą kūną. Lei la ringrazio per le sue espressioni molto generose nei miei confronti. Norėčiau padėkoti už jūsų malonius žodžius mano atžvilgiu. Taip, dėl fiskalinių klausimų harmonizavimo, koordinavimo, tai, ką jūs pasakėte, tai yra labai svarbu. Augimo mm, elementas turi būti vienas iš svarbiausių elementų, būtent kai kalbame, pavyzdžiui, apie užimtumo augimą, kovą su klimato kaita, aplinkos apsaugą ir tai šiame kontekste uh, Aš apie tai irgi kalbėjau pranešime, bet aš manau, kad labai svarbu būtų panalizuoti fiskalinės sistemas, ypač kai na kalba apie investicijų skatinimą. Aš visuomet akcentavau tai, kad taikant stabilumo paktą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas investicijoms Toliau kalbant apie teisę streikuoti, taip ją reikia išsaugoti tarp keturių kitų bendros rinkos laisvių. Tikrai, manau, mes čia esame vieningos nuomonės, kai nekalba apie darbuotojų teises. Aišku, jūs turite čia ypatingos patirties atsižvelgiant, iš kokios valstybės jūs esate, taigi aš manau, kad jums šie klausimai taip pat labai jautrus. Aš mm, netaip plačiai išplėtojau galbūt tą e, teisės e, burtis ir į organizacijas, asociacijas klausimą greta teisės streikuoti. Aš mm, manau, kad tikrai galiu pritarti jūsų nuomonėms, kad e, iš tikrųjų į vidaus rinką. Jeigu jį gali būti laikoma papildoma priemonė, ji gali tapti tada ir trojos arklių šio klausimo. Ačiū už Jūsų pastabas. Ačiū, aš turiu dar tris norinčius pasisakyti sąraše, bet e, noriu pasakyti, kad tą, ką Jūs pasakėte Sergio Koferati, e, Manau, iš tikrųjų labai svarbu mūsų užimtumo komitetui, kadangi, kaip žinote, mūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad tinkamai veiktų prisitaikymą prie globalizacijos padarių fondas ir nuo pat mm, kadencijos pradžios, mm, iš tikrųjų, dėl įvairių priežasčių, e, dėl šio klausimo mm, buvo aštrių diskusijų, ypač dėl dėl kompanijos atvejo dėl įvairių priežasčių, kadangi aišku, kad tai yra strateginė kompanija, bet to jau buvo perkelta ES viduje. Ir Niderlanduose tikrai ėjo kalba apie didelį skaičių darbo vietų ir buvo atleista daug darbuotojų, dėl ko buvo galima panaudoti šio fondo lėšas dviem tūkstančiam darbuotojų netgi. Tačiau būtent buvo keliamas klausimas, kad visiškai nebuvo profsąjungų dalyvavimo tame procese. Ir todėl buvo labai sunku panaudoti šį fondą ir užtikrinti jo panaudojimo efektyvumą, teikiant pagalbą. Taigi, iš tikrųjų, socialinės teisės yra labai svarbios, kai eina kalba apie vidaus rinkos kūrimą. Ta reikia akcentuoti, tai yra kritiškas elementas galbūt mm, dėl situaciją pabrėžia, kad tai yra būtina, nes kai eina kalba apie, pavyzdžiui, gamyklos uždarimą Niderlandos ir po to tos pačios gamybos e, perkeliamą į Lenkiją, kai ten yra atidaroma gamykla, tai aišku, kad e, labai svarbu tokiais atvejais pabrėžti profsąjungų, tai yra darbuotojų organizacijų dalyvavimo procesuose. Ne, Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju profesoriui Monti. Turiu pasakyti, kad labai su džiaugsmu skaičiu jūsų pranešimą, jūsų ataskaitą ir dažniausiai linksėjau skaitydama jį. Ir norėčiau Jums pasakyti, kad tai nėra mano žodžiai, bet aš klausiausi to, kas buvo pasakyta plenarnėme posėdėje šiandieną ir kažkas Jūsų ataskaitą apibūdino kaip seksualią, patrauklę. Taigi reiškia, kad ji yra labai patraukli Na ir jūs šiandien puikiai pristatėte situaciją, pristatėte situaciją prieš krizę. Ir aš manau, kad jūs labai teisingai teigiate, kad piliečiai jau nepasitikė rinką. Jūs teigiate, kad tai yra geras tarnas, bet šeimininkas prastas. Ir piliečiai daugeliu atveju, mano manimu, mano, kad rinka tapo šeimininku. Uh, Ir dėl šios priežasties jie jau ne, nepasitikė. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad Prancūzijoje ir Niderlanduose buvo atmesta sutartis. Aš esu iš Airijoje ir dviejose kampanijose dalyvavau už Lisabono sutartį ir dažnai uh, Daug kas pamiršta apie tai, kad Prancūzijoje ir Niderlanduose buvo atmesta sutartis dėl to, kad struk, dėl struktūrų, procedūrų, kurios buvo pakeistos ir piliečių nebuvo paprašyta išsakyti nuomonę. Aš aišku, jokio sprendimo čia ne, ne, nenoriu primesti, tiesiog pristatau faktus. Ir aš manau, kad tai rodo, kad piliečiai jau nebepasitikė rinką ir norint ir atgauti piliečių pasitikėjimą Airijoje nebuvo tikrai lengva. Ir tą jau esu sakiusi, galbūt yra manančių, kad aš perdedu, bet iš tiesų daug airijos piliečių žino e, tam tikrų. Lavalio ir kitų situacijų, kitas situacijas. Ir patikėkite, kad jie žino, kokios tos situacijos buvo. Ir jūs teigiate, kad stipresnės rinkos nepasieksime be konsensuso. Taip pat kalbėjote apie smulkės vidutinės įmonės, piliečius, vartotojus. Ir aš visiškai pritariu šiai minčiai. Dauguma jūsų rekomendacijų, tikiuosi, jas bus atsižvelgta ir aš tikrai to labai sieksiu. Ir šiandieną, norėčiau šiandieną jums užduoti tris klausimus. Jūs kalbėjote apie fiskalinį sustiprinimą, biudžeto stiprinimą kadangi esu iš Airijos, štai ką norėčiau pasakyti. Jeigu laikytumėmės stabilumo ir augimo pakto, pasiektumėme jo nuostatas iki 14 metų, ekonomikos neliktų. Tas pats pasakytume apie daugelį kitų valstybių narių. Taigi dabar esame susaistyti, suvaržyti, kaip ir daugelis kitų valstybių, nes skaičiai turi būti teisingi. Bet daugeliu atveju dėl to žlugs mūsų ekonomika, ilgalaikis užimtumas, smuks ir jaunimo užimtumas ir taip toliau. Ir stimulo nėra e, prastumti, e, suaktyvinti ekonomiką. Kitas mano klausimas yra susijęs su mokesčių derinimu. Jeigu Airijoje būtų, vyktų koks nors mokesčių koordinavimas, jeigu jis būtų įgyvendinamas, tuomet už Lisaboną niekas nebūtų tikrai prabalsavęs. Ir aš norėčiau jūsų nuomonės. Kaip, atsižvelgiant į tą pažangą, kuri yra pas, e, pasiekta dėl bendrovių, bendrovių pajamų mokesčio bendro apmokestinimo, atsižvelgiant į tai, kur prekės yra pagamintos ir parduodamos, ir taip pat paskirstimo grandinę, kur yra sumokamas tas mokestis. Norėčiau jūsų komentarų šiuo klausimu ir galiausiai jūs kalbėjote apie vidaus rinką, vidaus rinką kad ją reikia e, palikti atvirą, bet jos visiškai nenuginkluoti. Ir jūs labai teisingai pristatė situaciją, žvelgiant į ateities perspektyvą. Tačiau vėlgi, kokios yra jūsų mintys apie tai? Išsakykite jas, prašau. Ačiū. E, Madame Regina Bastos, puis. Pone Virginija Bastas, tada pone Širio, dar pirma, pone Bastas pirma. Ačiū labai, pone pirmininkė. Norėčiau pradėti dėkodama nuo e, profesoriui Monti už jo entuzijazmą, kurį jis parodė kalbėdamas apie e, naująją strategiją bendrai rinkai. Aišku, reikia kalbėti ir apie socialinės priemonės. Jūs kalbėjote apie poreikį suderinti tuos du tikslus, ypač krizės akivaizdoje. Ir kalbėjote apie realų ES piliečių gyvenimą. ES susiduria su didelėmis problemomis tiek dėl finansinės ir ekonominės krizės, tiek dėl visuomenės, socialinės krizės. Daugelie šalių galime stebėti didelį protekcionizmą, o Europos 2020 metų strategija čia numato būtinybę stiprinti Europą. Jūs, ponia Monti, tai taip pat pabrėžėte savo pranešime. Aš esu įsitikinusi, kad iš krizės išlipti galėsime tik tuo met, jei mums pavyks pasiekti, kad būtų įgyvendinta biudžeto konsolidavimo politiką. Noriu paklausti, jūsų supratimu, kokie barjerai turėtų būti panaikinti asmenų judumui, laisvam prekių judėjimui ir kaip būtų galima sustiprinti pačių piliečių apsaugą. Kalbant apie kliūtis ir barjerus, būtų įdomu jei jūs tartumėte keletą žodžių ir apie profesinės kvalifikacijos pripažinimą kitose valstybėse narėse, nes šis e, diplomų ir kvalifikacijų pripažinimas e, paskatintų piliečių judumą. Tuo tarpu realybė rodo, kad valstybių lygmenyje esama problemų. Kalbant apie vienodą profesinės kvalifikacijos traktavimas skirtingose valstybėse narėse. Manau, kad jei ir toliau darysime tą didelį skirtumą tarp šiaurės ir pietų regionų, tai koordinavimas ir integracija neįvyks. Uh, Kitas svarbus dalykas - daugelis e, valstybių narių dabar nori autonomijos. Kaip galime kalbėti apie galimą teisės aktų derinimą ir kaip galime padidinti piliečių judumą, jei kai kurios valstybės rūpinasi tik savo tvarumu, negalvodamas apie ES tvarumą. Taigi, kaip mes galime kalbėti apie suvienodintą socialinio draudimo ar socialinės apsaugos sistemas, jei valstybės susidomėjusios tik pačiamis savimi. Jūs taip pat kalbėjote apie teisę į sveikatos apsaugos paslaugas. ES buvo ketinama ES visoje teritorijoje teikti uh, vienodas sveikatos apsaugos paslaugos. Tačiau šis bandymas, aišku, buvo svarbus poslinkis ir stiprinant ar skatinant piliečių judumą. Na, turiu pasakyti, kad taryboje vis dėlto nepavyko susitarti dėl pačių pacientų judumo galimybės. Kaip Jūs vertinate šį sprendimą ir ar čia išvelgiate vilties, e, galbūt e, ateityje e, gebėti suderinti socialinės apsaugos sistemas. Pone Šrioder. Ačiū labai, pone pirmininkė. Aš čia. Mane labiausia domina sudėtingiausi pranešimo klausimai ir vienas sudėtingiausių klausimų buvo socialinės paslaugos teikiamos visiems. Įsigalios Lisabonos sutarčiai socialinių paslaugų teikimas nebėra ES kompetencijoje. Tai reiškia, kad valstybės narės priima svarbius sprendimus šioje srityje. Ar yra barjeras tarp sveikatos apsaugos e, paslaugų pačioje bendrojoje rinkoje? Man įdomu, kaip atrodys e, ateitis. Ar vidaus rinkos taisyklės bus įtrauktos į socialinės apsaugos paslaugų teikimo teisyną? Ar Europos Sąjunga ketina šias dvi sritis derinti, ar komisija ir ateityje šį barjerą uh, e, laikysi šio barjero, kurį tarsi sukūrė Lisabono sutartis? Kitaip tariant, ar jūs manote, o jūs vis dėlto viską vertinate per bendrosios vidaus rinkos prizmę. Taigi, ar nemanote, kad reikėtų akcentuoti ir sukurti būtent socialinės apsaugos paslaugų teikimo garantijas ir panaikinti esamus barjerus. Nes priešingų atveju, kaip ir seniau, taip ir ateityje bus e, daug spragų ir bus nebeįmanoma užtikrinti tos e, socialinės dimensijos. Dublino fondas, fondo atstovai šiandien pateikė puikią ataskaitą, pabrėžiant, kad e, socialinė atskirtis didės, jei socialinės apsaugos paslaugos nebus teikiamos visiems vienodai. Na ir mano klausimas būtų, kaip jūs manote, kaip būtų galima išspręsti šias problemas, kad socialiniam aspektui būtų teikiamas didesnis dėmesys. It's very instructive for me to come to the... Man uh, smagu kalbėti šiame komitete, nes aš, uh, man pagaliau užduodami tokie klausimai, kuriuose jūs galbūt daugiau išmanote nei aš. Uh, taip nėra kitose komitetuose. O dabar E, ponė pirmininkė, dėl, dėl įmonės atvejo ir perkelimų. Noriu priminti, kad kalbant apie socialinės darbuotojų teisės ir perkelimus, mano supratimu svarbu, ir tai atsispindi pranešime, pirmoji dalis numatyti priežastingumo sąlygą ir galimybę pasinaudoti struktūrinės e, fondais, taip pat e, pasinaudoti nuostatomis, e, kurios numatytos vidaus rinkos direktyvose. Taigi valstybės galėtų pasinaudoti tais privalumais, kuriuos teikia bendroji rinka. Tai yra jos gali ir priimti atvykstančius darbuotojus. Tačiau um, ta priežastingumo sąlyga struktūriniuose fonduose reiškia, kad galima ne tik gauti privalumų ar naudos iš bendrosios rinkos, tačiau būtina ir įnešti savo iš įnašą. Ir ypatingai svarbu ir aktualu tokiose valstybėse kaip Prancūzijoje ir Vokietijoje stiprinti taisyklės pagal kurias e, teikiama parama iš struktūrinių fondų darbuotojų perkelimo ir įmonių perkelimo atvejais. Pone Harkin, aš nežinau ir nežinojau, kad mano naujoji strategija bendrai rinkai buvo įvardinta kaip seksuali patraukli. Aš nuolat pabrėžiu, kad dėja e, vidaus rinkos tema pati savaime nėra patraukli. Susidurėme su didelė problema, nes e, daug kitų temų politinių požiūrių yra daug patrauklesnės e, pavyzdžiui, tokios temos, kurios svarstamos krizės, krizių komitete. Krizės tema dažnai būna labai patraukli ir seksuali. Aš manau, kad pats svarbiausias e, dalykas yra atsakyti, kaip vyks e, keitimasis, nes uh, E, bendroji rinka yra technokratinė, pilka, e, kintanti ir jūs apie tai taip pat kalbėjote. Bendroji rinka yra euro pagrindas, finansinių paslaugų teikimo pagrindas. Ir dabar apie tai daug svarstama ir politinėme lygmenyje. Didžioji problema yra patraukti politikų interesą ir atkreipti jų dėmesį į vidaus rinkos problemas. Taip, e, fiskalinis konsolidavimas, e, jūs pabrėžėte, kad e, fiskalinis konsolidavimas gali nutolinti mus nuo paties augimo. Nepaisant to, aš tikiu, kad jei viešoji nuomonė yra uh, pripumpuojama idėjų apie e, fiskalinį konsolidavimą. Galima sulaukti galbūt visai priešingo poveikio. Tačiau bendrai kalbant, tas bendrasis balansas būtų galbūt ekonominės veiklos ribojimas trumpojo laiko tarp ir vidutinio laiko tarp perspektyvoje. Galbūt e, tą spragą būtų galima kompensuoti tiekimo e, sektoriumi. Dėl e, bendrojo pajamų mokesčio bendrovėms ir vienodo apmokestinimo mokesčių konsolidavimo. Aišku, daugelis valstybių narių e, susiduria su tam tikrai sunkumai šioje srityje. Ar likščiol būta pakankamai politinės valios siekiant suvienodinti mokesčius? Manau, kad greičiau ne, tos valios nebuvo. Ir Manau, kad čia reikėtų daug griežtesnių politinių ir švietėjiškų veiksmų. Na ir trečia, dėl atviros, tačiau nenuginkluotos e, bendrosios rinkos, čia jūs norėjote gauti daugiau informacijos, žinau, kad komisijos narys Deguchtas dirba šią linkmę. Uh, Manau, kad e, būtų galima pasinaudoti visais galimais svertais, kuriuos turime. Pavyzdžiui, aš žinau, kad parlamentas galbūt nelabai entuziastingai vertina dvišalę laisvosios prekybos susitarimą su Koreja, tačiau vis dėlto turime laikytis to disciplinuoto vyriausybių subsidijavimo principo, ar tai ypatingai svarbu ir ES, ir Korejos santykiuose. Pone Bastos. Jūs pademonstravote labai giles, gil, žinias, labai gilų problemų išmanimą. Kalbėjote apie uh, didesnę judumo ir integracijos uh, būtinybę, apie profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Tačiau tai yra daug platesnio požiūrio dalis pagal kurį siekiama kovoti prieš privilegijas ir privilegijas bendrovėms. Žinau atvejį apie Ispanijos inžinierius e, ir Lenkijos atvejį. Daugelis e, inžinierių net statybų bumo laikotarpyje e, nerado darbo Ispanijoje, todėl persikėlė į Lenkiją, kuri šiuo metu klesti. Tačiau jie turėjo laikytis taisyklių, Ir viena tokių sąlygų buvo mokėti lenkų kalbą. Manau, kad galbūt gydytojų atveju tai būtų protingas reikalavimas, tačiau inžinerijos srityje manau, kad tas reikalavimas mokėti lenkų kalbą šiuo atveju buvo per griežtas. Europos komisija kaip konkurencija komisija, reguliuojanti institucija paskatino imtis daugiau veiksmų abipusės kontrolės tarp valstybių narių srityje dėl pacientų judumo. Šis klausimas yra labai sudėtingas. Aš įsitikinęs, kad galbūt šią problemą galėsime išspręsti tuo met, jei ją nagrinėsime kaip teisės aktų paketą, nes kai kurios valstybės narės tiesiog atsisako ir prieštarauja šiai idėjai. Taip pat yra tokių valstybių narių, kurios norėtų, kad būtų padaryta tam tikros pažangos mokesčių koordinavimo srityje. Taigi, galbūt galėtume suformuoti tam tikrą paketą, kuris apimtų keletą aspektų ir tokiu būdu padarytume pažangą ir pasiektume pažangos ten, kur anksčiau tos pažangos nebuvo ir jos ir nebūtų, jei kiekviena tema būtų traktuojama atskirai. Jei komisija imsis šios idėjos, tai galbūt pateiks pasiūlymą ir parlamentui kaip paketo formą. Pone Šrioder, aš turiu pripažinti, kad mano specifinės žinios šioje socialinių klausimų srityje yra kiek ribotos. Aš pasižymėjau, kad kad e, jūs kritikuojate, kad e, pranešime nepakankamai griežtai vertinami socialiniai aspektai ir bendrasis interesas, tačiau yra ir manančių, kad e, pranešime perndėm gilinamasi į šias temas. Jūs kalbėjote stipresnę socialinę dimenciją. Įdomu, ar ta socialinė dimensija būtų pasiekiama, jei būtų daugiau koordinavimo ES lygmenių. Ar, nors ir nesu socialinės politikos, priešingai nei jūs ekspertas, galbūt būtų galima pabandyti eliminuoti kai kuriuos šalutinius vidaus rinkos produktus, ir e, tokiu būdu suteikti galimybę atskiroms e, vyriausybėms užtikrinti tą socialinę dimenciją. E, na, aš turiu omeny ir mokestinį konkuravimą, kuris vis dar vyksta ir vykstant nuolatinė kova tarp kapitalo ir darbo rinkos ir valstybėms narėms yra labai sudėtinga uh, įgyvendinti savo socialinės e, politikas, pagal kurias e, arba kurių priemonėmis remiantis būtų galima kompensuoti nukentėjusiems nuo socialinės apsaugos sistemų. Galbūt tokiu būdu būtų galima sukurti daugiau laisvės socialinėje srityje. Tačiau mano atsakymai, ypač į paskutinį klausimų bloką. Nebuvo labai gilus, nebuvo tokie kokie klausimai. Manau, kad pavyzdžiui, ypač šis komitetas galbūt galėtų įnešti savo indėlį, rengdamas galbūt ar prisidėdamas prie pasiūlymų, kuriuos rengia ir komisija. Ačiū ir dabar Elizabet Moran ir po to Ilta Figereido čia bus paskutiniai pasisakantis. Ačiū pirmininkė, profesoriau, su didelio susidomėjimu klausiausi jūsų viso pasisakymą ir turiu labai konkrečių tikslių klausimų jums. Aš suprantu, kad galima apie ekonomiką plačiai kalbėti, tačiau šiame komitete mums įtin svarbu yra ekonominės situacijos padariniai, ekonominių sprendimų padariniai mūsų piliečiams. Taigi savo pranešime, matau, jūs norite garantuoti, kad vidaus rinka būtų atvira taip pat ir konkurencijai pasaulinių lygmenių, tačiau mm, pranešėja ką tik kalbėjo ir apie prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondą. Be gerų ketinimų, aišku, dar yra ir reali situacija, kuomet dažnai mm, įmonės mm, prisitaiko prie krizės pakankai paspartintų, sakyčiau, tai būdu siekia. Iš tikrųjų, ta, ta, tie pasikeitimai yra antiek greiti ir dideli, kad jie pas, pa, pa, paveikia aišku, labai didelį skaičių įmonių pas mus ir darbuotojų ir ypač, aišku, pajuntame labai didelį įtaką iš BRIC šalių, tai yra Brazilija, Kinė, Indija, Rusija. Kitas dalykas, aišku, mobilumas, e, geografinis mobilumas mūsų darbuotojų. Aišku, mes turime labai skatinti tą dalyką, bet aišku, čia labai svarbu kalbėti apie kvalifikacijų pripažinimą. Tačiau kiekvieną kartą, kai yra kažkokia tai programa taikoma, tai jau yra mm, ne proaktyvi, o reakcinė programa. Tai yra, yra reaguojama tai, kas įvyko, o nežvelgiama į ateitį. Tai pavyzdžiui, dabar krizės atveju o, yra visos programos skirtos tik tai jau spręsti krizės padarinius pagrindinius, tačiau kaip galvoti apie ateitį, apie mūsų tikslus, kur yra svarbus mums, mūsų darbuotojams, kai eina kalba apie jų kvalifikacijų pripažinimą, jų patirties pripažinimą. Iš tikrųjų, konkurencija juos tiesiog smaugia iš brikšalių, iš krizės pusės ir tuo pat metu, aišku, Um, užsidaro įmonės, prarandami tūkstančiai darbo vietų, kaip kad su dėl pavyzdžiui buvo atvejs dėje, dėje tokių atvejų yra labai daug. Taigi, ką galima padaryti? Madam. Uh, Pone Figereido, išbėgo iš salės, tikriausiai ji derasi dėl kompromisinių pakeitimų savo pranešimų, taigi aš vietoj jos tada pakalbėsiu ir jums, komisarė, profesoriau, užduosiu klausimą, kurį norėjau užduoti nuo pat jūsų mandato pradžios, tai dabar užduosiu vėl aišku, formuojasi konsensus, kad vidaus rinka yra labai svarbi, įlems e, sėkmę ir aišku, yra didžiulių iššūkių, reikia galvoti apie tai, kaip ją išsaugoti ir, aišku, apie tai ir, mūsų, ir jūsų pranešime yra kalbama apie tai, kad uh, vidaus rinka ne, nebūtinai žengia ant dviejų kojų ar trijų kojų, kaip kad, pavyzdžiui, ekonomika, mm, finansai, uh, laisva priekyba, kapitalo judėjimas ir taip toliau. Jūs kalbate apie gyvą rinką, būtent jūs minėjote ir ir amerikiečių rinkos pavyzdį. Jūs kalbėjote apie fiskalinį harmonizavimą, socialinių reikalavimų minimumą, darbuotojo teisų gynimą ir taip toliau. Jūs, aišku, prisimenate, kai pradėjote kelionę po sostinės, kad daug maž susidarytumėt įspūdį, kokia yra situacija, buvote susitikęs ir su um, parlamento atstovais, atsakingais už ekonominius, finansinius klausimus, būtent kalbuote apie um, vidaus rinkos kūrimo situaciją valstybės analise. Taigi, čia nereikėtų. Čia juk čia jau eina kalba ne apie kažkokius kvailius, juk kaip galima užtikrinti, kad e, neapsikvailintumėm ir kad tos priemonės realiai veiktų, kad e, jos duotų rezultatą, kuriant e, tą bendrą rinką. Savo pranešime jūs kalbate apie fiskalinius klausimus, yra darbo grupė, kurie vadovauja komisija ir taip toliau. Ir aš girdėjau, kalbant, kad tarybos lygmenių yra. Uh, Mm, darbo grupės, kurios galvoja, ką čia reikia padaryti, kad, e, kad būtent jūsų e, pasiūlymai būtų gyvendinti. Kaip jūs sekate, kaip viskas vyksta? Aišku, mm, aš įsivaizduoju, kad gal jūs vis tik tai, jums vis tik tai būtų įdomu, ar jūsų darbas bus panaudotas ir e, ką trys institucijos darys po jūsų pasiūlymų. Ačiū pirmininkė. Mm, Pone Maran, labai plastiškai, vaizdžiai apibūdino visų problemų ratą, iš tikrųjų būtent tą konkurenciją iš brik šalių pusės, Brazilė, Rusija, Indija, Kinija, iš tikrųjų čia. Mm, visi sutarėme, kad ieškant tinkamo sprendimo reikia galvoti apie tai, kaip spręsti um, rinkos fragmentacijos problemas, kaip atsisakyti to, to nacionalizmo, to, kad visos politikos yra labai nacionalinių lygmenių formuojamos, nes tikrai tai nieko neduos. Tuos klausimus reikia išspręsti ir labai svarbu matyti ES platesnė vizija, pavyzdžiui, galvojant apie mm, finansinius išteklius, biudžetą, finansinę perspektyvą. Įdomu yra iš jūsų išgirsti būtent tai, kad mm, pristatymo prie globalizacijos padarinių fondas mm, yra įdomus poten, savo potencialų, tačiau jei teisingai supratau, kai kalbama apie tuos iššūkius, mm, su kuriais kasdien yra susidariama mm, Europos ekonomikos kontekste, tai yra labai sudėtingi klausimai. Ir aš tada sugrįšiu prie viso to paketo Dėl pagrindinių krypčių jūs e, klausite, gerbiamą pirmininkę, e, kaip aš tikiuosi, kokių priemonių bus po to įmamasi, kas seks po tų mano pasiūlymų. Aš taip suprantu, kad jūs baiminatės, jog mm, ta integracija, liberalizacija, rinkos kūrimas e, pasisuks tą kryptimį, kad uh, socialiniai, fiskaliniai pasiūlymai apsiribos tik būtent pasiūlymų stadiją. Aš manau, kad taip nebus, nes aš manau, kad šiandien jau yra pakankamai politinės valios žengti toliau, kuriant vidaus rinką, nors e, tos valios galbūt kai kuriuose valstybėse narėse nėra pakankamai daug, kad būtų galima uh, realiai vai, apčiuopamų rezultatų pasiekti dabar. Ir jeigu tos valios vis tik tai truks, tai nematysime konkrečių rezultatų. Mm, pirmininkas Baroso pakvietė mane Liepos mėnesį visą kolegijos posėdį, kad galėčiau sekti tolesnės diskusijas dėl mano pasiūlymų ir žinau, kad visos trys institucijos yra suinteresuotos sekti, kas toliau bus daroma, ypač dėl Graikijos atvejo ir kas bus daroma dėl parlamento vidaus rinkos komiteto pas, e, pranešimo. Kai, ką darys skirtingi komisarai skirtingose sektoriuose, pagal taip pat ir, ir mm, parlamento komitetus duominas tos sritis kol kas. Aš manau, labai yra svarbus komisijos pirmininko ir tarybos pirmininko vaidmuo, nes kol kas mm, ne, ne, ne per daug viskas juda į priekį. Aš ypač akcentuoju tarybos pirmininko vaidmenį, nes čia eina kalba apie konkurencingumo tarybos, socialinių reikalų tarybos. Uh, ekofino tarybos e, kompetencijos klausimus. Tai yra mano pasiūlymų paketo esmė. Taigi reikia galvoti apie bendrą paketą, kuri parengti bus įmanoma tik tuo met, jeigu bus reikiama, jeigu reikiamo lyderio vaidmens imsis tarybos pirmininkas šiais klausimais. Ir labai svarbu, kad kalbant apie ekonominio valdymo darbą, kuriuo jis dirba, kad jis išvelgtų, kad čia yra labai svarbus jo vaidmo integruojant tos klausimus kartu, nes reikalinga tokia holistiška perspektyva, reikalingas toks visapusiškas požiūris šiais klausimais. E, aišku, pasidalinimas funkcijų yra labai aiškus. Komisija toliau bus ta institucija, kuri išlaiko iniciatyvos teisę ir kuriai tenka atsakomybė prižiūrėti sutarčių laikymasi ir teisinių nuostų įgyvendinimą. O toliau kalbant apie vidaus rinkos kūrimo atgaivinimą, atitinkamas priemonės. Čia, manau, matysime labai įdomių idėjų. Labai svarbu būtų, kad taryba vėl prisimintų paspartinto teisėkuros kelio principą. A, kaip kad Delor komisija buvo siūliusi būtent, kad vieninga vizija būtų įmanoma, kad būtų įmanoma taip pat paspartinti šių priemonių tvirtinimą laiko požiūriu. Tikrai stebėsiu su dideliu susidomėjimu visą pažangą tais klausimais. Ačiū. Ačiū už e, šios pasikeitimus nuomonėmis. Manau, kad komitetui labai naudinga buvo išgirsti e, šias nuomonės, labai vaisingos buvo diskusijos. Akivaizdu, mm, komiteto narių tarpe yra žmonės, kurie tikrai labai yra mobilizuoti, labai pasiryžę dirbti vardant viso bendro paketo parengimo ir gyvenimo. Ačiū Jums. Euh, Kolegos, siūlau sugrįžti prie sudaryto sąrašo ir iš karto e, paprašysiu visų labiau sinteziu, e, susintetinti savo pasisakymus, kalbėti trumpiau. Jean Lambert, po to Adam Kosa. Uh, Ačiū, pirmininkė. Du, tris trumpus e, pastebėjimus turiu, kadangi su šešėlinė pranešėja. Uh, Mums žaliesiems klausimas dėl pagrindų direktyvos tampa labai sudėt, svarbus, kadangi mes bandome nustatyti tam tikrus standartus, bendras idėjas dėl to, kaip būtų galima užtikrinti bendrą požiūrį į minimalias pajamas, kas jos, kokios jos yra. Tai svarbu ir dėl prieigos, ir dėl dalyvavimo, ir kovos su skurdu, gyvenimo oriai. Taigi mes tikrai labai esame prisirišę prie savo 133 pakeitimo, kuris tapo M kompromisiniu pakeitimu, man atrodo. Ir labai trumpai norėčiau paaiškinti, kad kai balsuosime rytoj dėl šio pranešimo, ir Skandinavijos, kole, Skandinavijos kolegai, kolegos teikia tam tikrų pakeitimų, kur mums kyla problemų. Yra skirtumas tarp minimalaus atlyginimo ir minimalių pajamų. Ir mes labai vertiname socialinių partnerių vaidmenį įvairiose valstybėse narėse, kai yra pasirašomas sutarimas dėl atlyginimo nustatymo, kolektyvinė sutartis. Bet tai nėra tas pats, kas minimalios pajamos, jeigu darbo neturi ir gauni socialinės išmokas. Taigi mes turime tam tikrų problemų dėl šių pakeitimų. Tai nereiškia, kad mes visiškai prieštaravome tam, kai jie sako, bet mums kyla problemų, nes e, jų ir mūsų mintis šiuo atveju čia nesutampa. Ačiū. Adamkosas ir e, Kristinsin po to. Köszönöm szépen a szót csak a tolmácsaim félre hallották, vagy félreértették a nevemet elnézést. Ačiū pirmininkė. Iš karto supratau savo pavardę, atsiprašau. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti um, poniai pranešėjai, kad ji aptarė šį įtin svarbų klausimą. Aš pateikiau pakeitimo pasiūlymą dėl asmenų su negale. Asmenys su negale yra nepalankioje situacijoje, kadangi jiem itin grėsia skurdas ir be to esu E, taip pat galvoju, kad um, tie dalykai, kas susiję su, su nepalankė situacija, kuomet asmuo yra pagyvenęs ir dar turi negalę, jie, juos reikia aptarti ir aš manau, kad būtina išlaikyti tas tikslinės grupės. Ir dėl vieno kompromiso aš noriu pasakyti, kad labai svarbu būtent galvoti apie visuotinės svarbos paslaugas. Čia aš kalbu apie ketvirtą kompromisinį pakeitimą. Mm, Pirminėme tekste ir mano siūlomame pakeitime pabrėžiamas būtent tokių visuotinės svarbos paslaugų aktualumas. Labai svarbu, kad kadangi tokios paslaugos yra teikiamos savivaldybių, prižiūrimos savivaldybių, labai svarbu, kad tos paslaugos būtų prieinamos visoms grupėms gyvent, piliečių. Taigi, kalbant apie visuotinės svarbos paslaugas, labai svarbu būtų paderinti kompromisą, labai svarbu, kad mm, komiteto nariai paremtų siūlomą pakeitimą. Aš taip pat noriu akcentuoti M kompromisinį pakeitimą. Aš labai tikiuosi, kad bus rastas sprendimas ir, ir dėl šio pakeitimo, ir kad dar bus deramas papildomai. Koleg, demande... Mėly kolegos, labai prašau kalbėti trumpiau, nes nespėsime. Kristinsen. Tak, formen, o tak te... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai, parengusi labai svarbų pranešimą, pakalbėsiu labai trumpai. Kartu su savo kolegomis iš Suomijos, e, pono Jakobsonu, Ule Livicon iš Švedijos. Aš pateikiau eilę pakeitimų 667, 102, 104, 144. Tai yra I, K ir M pake, kompromisiniai pakeitimai. Ir čia lingvisnių pastabų turiu. Prancūziškame prancūziškas variantas yra visų tų kompromisinių pakeitimų pirminis variantas. O angliškame variante yra klaidų, jis yra neteisingas, ypatingai dėl i ir k kompromiso tą galėčiau pasakyti, taigi prašau tas klaidas pataisyti. Taip pat reiktų dar šį beitą pakoreguoti. Kartu su kolegomis aš pristačiau 78 pakeitimą, kur mes siūlome išbraukti antrąją pasiūlymo dalį, tačiau tai neatsispindi kompromise. Taigi labai prašau, patikrinkite tuos kompromisinius pakeitimus, kad 87 pakeitimas e, būtų atspindėtas šiame kompromise. E, mes tiesiog faktiškai norime atsimti 87 pakeitimą ir kompromisiniam pakeitimui jokių prieštaravimų neturime. Ponas Konferati. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu dvi trumpas pastabas. Pirmiausia, manau, kad kyla šiokių tokių nesusipratimų dėl vertimų problemos. Procesas eina į galą, į pabaigą ir panašu, kad vis tiek sunku visas savokas bendrai suprasti, tai tikrai nėra labai gerai. Kalba eina apie minimales pajamas, tikrai ne minimalų atlyginimą atlyginimas yra asmens darbo užmokestis. Tai yra atlyginimas, atlygis už tą darbą. apibrėžimas yra visiškai aiškus ir tai yra siauresnė savoka, o mes kalbame apie pajamas. Na ir skurdo sąlygos yra platesnės ir labiau jaučiamos tarp tų, kurie darbo neturi. dauguma tokių žmonių gyvena skurde dėl to, kad to darbo nėra ir nėra pajamų. Na ir kalbant apie minimales pajamas, reikia žiūrėti į įvairių elementų visumą. Elementų, kurie sudaro žmogaus pajamas. Ir tai yra aktualu labai daugeliu žmonių Europoje. Aš manau, kad ponios Figureido šešėlinių pranešėjų atliktas darbas yra labai naudingas. Na ir manau, kad daugiausia problemų kyla dėl M kompromiso. Kyla klausimas, ar reikalinga ES direktyva ar ne. Apie tai kalbama šiame kompromise ir man atrodo, kad sprendimas, kuris buvo pasirinktas, yra racionalus kadangi kalbam apie tai, kad direktyva kaip ir būtų naudinga, tačiau reikia pripažinti, kad egzistuoja skirtumų tarp valstybių narių ir tuos skirtumus reikia, į juos reikia atsižvelgti ir panašu, kad tų skirtumų ir išliks ateityje. Taigi aš labai vertinu šias pastangas, aš ir pats esu pasiūlęs pakeitimų, kuriuose buvo prašoma direktyvos ir viskas. Na, o toks vat paaiškinimas toks lankstesnis paaiškinimas, būtent pripažįstant skirtingų valstybių narių skirtumus, ilgas istorijas, vis, viso to surašyti į vien, vieną bendrą tekstą, kažin ar būtų įmanoma, aš manau, kad na, pastanga yra puikiai ir labai esu už ją dėkingas. Na ir taikant įvairovės elementus, visi turi teisę išsakyti ne tik savo nuomonės, bet ir žvelgti valstybių narių e, istoriją, dešimtmečių istoriją, apie tai, kaip jie istorijos susiklostė pajamų savoką. Pone Satė išėjo, pone Moran dabar. Pone Moran. Très brièvement, euh, Madame. Labai trumpai, ponė pirmininkė, pasisakau Paskal Grony vardu dėl 132 pasiūlyto pakeitimo. Čia kalbama apie kovą su skurdu. Uh, valstybės narės imasi mm, priemonių tam, kad žmonės netidurtų blogoje finansinėje situacijoje dėl pernelyg didelių skolų įsiskolinimo. Būtent mes kalbame apie įsiskolinimo problemą. Ypač norime tai akcentuoti pranešime būtent per šį pakeitimo pasiūlymą. būtent tam, kad e, tie, kurie ir taip jau skurdžiausiai gyvena, neįs, ne, ne, neįsiskolintų per nelik daug, kad nesidurtų labai blogoje situacijoje. Ačiū. Grazie, signor. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiu Jūs patikinti, kad tikrai nebūsiu labai susierzinusi, nes mm, mano sveikatos būklė dabar tokia, kad negaliu savo to leisti. Ir norėčiau išreikšti komplimentą pranešėjai. Ji puikiai padirbėjo. Ir vis tiek, manau, čia yra trys esminiai dalykai, problemos, kurias kelia EPP frakcija. Aš norėčiau uh, apibendrinti tas problemas. Pirmoji yra pagrindų direktyva dėl minimalių pajamų. Mes nepritarėme šiai minčiai. Mes manome, kad toks klausimas turėtų būti reguliuojamas nacionaliniu lygmeniu, laikantis subsidiarumo principo. Pritarėme daugiau socialiniai pagalbai, kuri buvo e, paminėta ir tarybos e, rekomendacijoje, 92 rekomendacijoje 441, kur yra nubriežti ir kiti bendri kriterijai dėl socialinių sistemų. Ir nenorėtumėme saistančios direktyvos. Antras dalykas susijęs su K kompromisiniu pakeitimu arba 104 pakeitimu. Aš visiškai pritariu kolegai Kosa dėl universalios prieigos, be jokių fizinių barjerų ir komunikacijos barjerų. Tačiau mes manome, kad būstas, šis, šis žodis būstas neturėtų būti minimas pakeitime. Nors čia vėlgi manome, kad na, tokie dalykai turi būti sprendžiami nacionaliniu lygmeniu. Nereikia apie tai kalbėti šiame pranešime, nes būstas minimas ir taip jau daugelie kitų teisės aktų. Trečia pastaba dėl E kompromisinio pakeitimo arba 33 pakeitimo. Mes nepritarėme tam, kad būtų įtrauktas žodis slaptas, nelegalus, neužtikrintas nelegalus darbas, neužfiksuotas darbas. Ir čia yra minimos etinės mažumos, įtraukant ir Romų bendruomenę. Išskirti vieną bendruomenę, man atrodo, yra diskriminuojanti, diskriminuojantis veiksmas. Neįtraukti kitų etinių mažumų, tik vieną paminėti yra neteisinga. Tiesiog palikime žodžius etinės mažumos ir nieko daugiau neminėkime. Ačiū. Gerbiam pranešė, dar kartą suteiksiu Jums žodį ir prašysiu kalėti labai trumpai, nors aišku, užduotis nelengva bus. Prezidentė, verdad, que difícil. Ačiū, ponia pirmininkė. Sunku bus kalbėti labai trumpai, nes klausimų sulaukiau tikrai daug. Nepaisant to, kad e, intensyviai padirbėjome ir beje ačiū visiems, kurie prisidėjo. Aišku, esame sunkumų dėl pačių kompromisų, tačiau e, kai kurias problemas galima išspręsti labai lengvai. Norime, kad e, tam tikros problemos iš viso neatsirastų. E kompromisinės pakeitimas dėl uh, migrantų ir etninių mažumų. Norime, kad formuluoti būtų tikrai bendrojo pobūdžio, nereikėtų minėti konkrečios mažumos, taigi čia jokios problemos neižvelgiu. Mes paprašysime sekretariato, kad jie padarytų atitinkamus pakeitimus šiame pakeitime. Dėl būsto savokos. EPP e, dėl šios savokos pateikė dvi skirtingas pozicijas. Mes laikysimės savo versijos, savo redakcijos, nes mūsų formuluotė nereikalauja visus pastatus e, ir padaryti prieinamus neįgaliesiams. Tiesa, aišku, yra ir net jungtinių tautų konvencijų, kurios numato ar rekomenduoja e, pastatus statyti taip, kad e, jais e, lengvai pasinaudoti ir į juos įeiti, patekti galėtų ir neįgalieji. Ir aišku, jei viena neįgalių, neįgaliųjų grupė gali patekti į vieną ar kitą pastatą, tai Junktinių tautų konvencija numato, kad visiems neįgaliesiems reikėtų e, padaryti lengvą prieigą į pastatus. Didesnė problema, kuri kaip buvo, taip yra ir dabar. Ir galbūt turėtume išsiaiškinti, koks yra skirtumas tarp vidutinių pajamų ir vidutinio atlyginimo. Mes norime, kad naudotume minimalių pajamų savoką, o ne minimalių atlyginimo, minimalaus atlyginimo savoką. Atlyginimas yra užmokestis už darbą, tuo tarpu gaunant pajamas nebūtina mokėti socialinių mokesčių. Taigi, e, kartais, pavyzdžiui, bedarbiai gauna pašalpas ir valstybė turi siekti užtikrinti, kad jų pajamos būtų minimalios reikia sukurti tokius kriterijus, kurių laikantis e, reikėtų patenkinti labiausia skurstančių žmonių poreikius. Aš jau daugelį metų kartoju ir daugelis valstybių turi minimalių pajamų savoką. Tačiau dabar vis gilėjančio skurdo akivaizdoje visos valstybės narės turėtų įtraukti šią savoką į savo teisyną, juo labiau, kad mūsų didžiausias iššūkis yra kova prieš skurdą. Na ir pagaliau pats sudėtingiausias dalykas tai yra Europos pagrindų direktyva. Aš e, bandžiau suderinti e, keletą idėjų, rengdama atitinkamus pakeitimus. Žinau, kad mano mintims nebūtinai pritarė visi kolegos, tačiau vis dėlto norėčiau supažintinti jūs su atitinkamu pakeitimu. Galbūt toks pakeitimas pakeitimas atvertų duris ir žodiniam pakeitimui. Čia atsakau į ponios Lien klausimą galėtume pasakyti, kad e, teisėkuros e, iniciatyva vietoj Europos pagrindų direktyva. Ir yra ir kitas pakeitimas, tai yra 88 pakeitimas susijęs su tuo pačiu klausimu. Ir šiame pakeitime apibrėžiama, kas yra pagrindų direktyva ir šiame pakeitime reikalaujama e, priimti pagrindų regle, e, direktyvą. Mano kaip pranešėjos pozicija šio klausimu yra tokia, kad mes, aišku, tą savoką pagrindų direktyvą galėtume tiesiog išbraukti, nes 88 pakeitime jau įvardyjama pagrindų direktyva. Mes ją galime paimti iš to pakeitimo ir e, kitoje vietoje daryti tiesiog nuorodą į 88 pakeitimą. Aš tikiuosi, kad kolegė Lin pritars tokiam pakoreguotam pakeitimui. Vietoj to turėtume galbūt e, kalbėti apie europietiškąją iniciatyvą, kuri turi ir veiksmų planą. Taigi, pakeisime savoką pagrindų direktyvą europietiškąją iniciatyvą. Iniciatyva apims ir įvairių valstybių narių veiksmų planus taikomus praktikoje. Taigi, jei niekas neprieštarausite, e, liksime prie šios savokos. 88-ame pakeitime e, galime ir toliau minėti pagrindų direktyvą. Tačiau kitose pakeitimuose mes kalbėsime apie teisėkuros iniciatyvą, o ne pagrindų direktyvą. O tie kolegos, kurie pageidauja termino um, pagrindų direktyva, tie kolegos turėtų balsuoti už 88 pakeitimą ir apie tai užsimenama ir M kompromisinėme pasiūlyme, atsiprašau, pakeitime. Taigi, kolegos, kurie pageidauja termino pagrindų direktyvą, tuomet turėtų balsuoti už 88 pakeitimą arba išplėstą jį uh, e, M kompromisinį pakeitimą. Liberalų frakcija ir EPP frakcija e, tikriausia balsuos už visus kompromisinius pasiūlymus. Na, čia neteiginys, o klausimas. Uh, Aš tikiuosi, kad tai bus įmanoma, kad šios frakcijos pritars šiems pakeitimams, nes tik tokiu būdu mums pasiseks pavykti, e, pasiekti teigiamo rezultato. Aišku, mes balsuosime už tai, kad būtų minima pagrindų direktyva, tačiau e, pagrindų direktyvos savoką paliksime tik 88 pakeitime. Pone pirmininkė, galbūt būtų galima suteikti žodį ir šešėliniams pranešėjams, kad jie pasisakytų, ką jie mano apie šį klausimą. Euh, aš um, mielai sutikčiau šešėliniams pranešėjams suteikti žodį, bet uh, klausimas yra toks, ar tai įmanoma, nes dar turime du darbo atvarkės klausimus, jeigu nespėsime, juos reikės perkelti. Nežinau, gal ponia Zulį ar Ranzulį, gal kitos frakcijos pasirengusios. Apa? Aš pasirengusi, taip. Kalbėsiu itališkai, man taip lengviau. Kalbai problematiškas yra ne vien tik 88 pakeitimas, yra problemų ir kitur, kur yra minima direktyva. Iniciatyva man tiktų, bet jeigu įdėkime iniciatyvą tuomet visur ne vien tik tai 88 pakeitime. Pone Ranzoli, kiek suprantu, jūs galite pritarti M kompromisui tokį, kokį siūlo pranešėja. Jeigu jis bus pakoreguotas. Tai klausimas yra, ar jūs sutinkate su tokiu M kompromisiniu pakeitimu, koks yra paranešėjos pateiktas su korekcijomis, kad jūs galų gale, nes jeigu ne, jūs paskui galėsite prieš, balsuoti prieš. Tai jūs sutinkate su M kompromisu, kuris atitinkamai yra pakoreguotas su um, Europinė iniciatyva. Se per lei non è un problema, mi riservo di comunicare. Jeigu jums nekyla problemų, aš norėčiau vėliau mūsų sprendimą, apie sprendimą vėliau informuoti pranešėją. Kai gausime tekstą, raštu pamatysime, tada apsispręsime. Bet tekstas yra. Pakeisto teksto aš nemačiau. Pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė, kad dar suteikėte man žodį. Taigi, naujasis tekstas bus toks. Tiesiog bus išimta nuoroda į pagrindų direktyvą, išbraukiama ta nuoroda, o vietoj to bus minima iniciatyva. Euro, europinė iniciatyva tiek. Viskas toks pakeitimas, daugiau niekas nesikeis. A, tokiu atveju puiku pritariu. Ačiū už Jūsų pasisakymus. Frederika dar de, nėra problema, ar ne? Pone Lin, jos nėra. Oi, atsiprašau, atsiprašau. Uh nepastebėjau jūsų. Oh, Ačiū, šalia visai sėdžiu, e, ponė pirmininkė. Taip, aš pritarčiau tam, kad pagrindų direktyva būtų išbraukta ir būtų tekstas štai koks. Teigia, kad ši iniciatyva turėtų parengti veiks, būt, veiksma, veiksmų planą, kuris palengvintų Europinės iniciatyvos dėl minimalių pajamų įgyvendinimą ES valstybėse narėse. Taigi pagrindų direktyva yra išbraukiama ir viskas. Uh, tiesiog iniciatyva vietoj pagrindų direktyvos. Man tai yra priimtina taip. Pone Lambert, aš noriu su jumis pasitar, pasitarti. Sutinkate, taip, ačiū už, e, tai, už jūsų pritariamą gestą. Uh. Kągi, atrodo, kad tada didesnių problemų nebelieka, taigi užbaigėme šį darbo tokias punktą, balsuosime rytoj. Dėkoju visiems už indėlius rengiant šį pranešimą ir ieškant bendrų sprendimų. Dabar labai vėluojame, labai vėluojame, labai atsiprašau visų ir panumarė yra, bet iš tikrųjų turime dar ketvirtį valandos nužnypti nuo jo, nes turėsime dar užbaigti šį klausimą, turėjome užbaigti šį klausimą, kuris buvo labai svarbus. Taigi dabar dėl pakeitimų, man atrodo, mes neturime dar kompromisų pakeitimų, ponė Moran. Atsiprašau, kokių pakeitimų, klausė ponė Moran? Kompromisinių. Jums žodis, ponė Moran. Ačiū pirmininkė, pabandysime šiek tiek e, prisivyti laiką, e, kalbėdami šio klausimu. Su pirma, noriu paskelbti visiems, kad yra nedidelė klaidelė, yra nedidelis pataisimas dėl 53 pono Hendel pakeitimo, dėl 12 punkto um, nuomonės projekto, o net dėl 11 nuomonės uh, projekto punkto. Taigi, tai šiek tiek uh, pakeičia balsavimo sąrašo eiliškumą, todėl norėjau visus jūs kolektyviai ir informuoti apie tai. Taip pat noriu pasakyti, kad, kaip jūs atsimerate, uh, šis pranešimas, dėl kurio rengėme nuomonę, buvo uh, parengtas prieš um, biudžeto komiteto klausimus, um, kuriuos surengėte taip pat ir mums, uh, tai yra užimtumo komitetui, taip pat prieš uh, tyrimą mm, Airijai. Todėl rasti dešimt pakeitimų, kuriuos bendrai pasirašė um, Airijos delegacija. Iš tų 58 10 yra pakeitimų, kuriuos bendrai pasirašė mm, Airijos e, bendra delegacija, jungianti penkių frakcijų atstovus. Kompromisinių pakeitimų praktiškai nėra, kadangi mes tiek dirbome kartu visi, kad tie pakeitimai, kurie yra pateikti, iš tikrųjų atitinka mūsų bendras. Um, mintis, mūsų bendras nuomonės e, dėl socialinio dialogo, galimybių darbuotojams jame geriau dalyvauti, dėl valstybių ir e, visų visų atstovavimosios valdžios lygmenų didesnio įtraukimo, tiek nacionalinių, tiek vietinių lygmenių, ypač kai nekalba apie pristatymą prie globalizacijos padarėjų fondo panaudojimą. Mes darbo grupėje kalbėjome būtent apie įvairius pakeitimus, kurių mes norime. Mes norime, kad viskas būtų daroma lankščiai, švelniai. Ir todėl būtent mūsų um, labai domina pristaikymą prie globalizacijos padarinių um, fondo panaudojimo lankstumas, um, šio fondo prieinamumas tą mes labai akcentuojame. Toliau keletas pakeitimų konkrečiau. Tai galbūt tokie mm, sudėtingesni pakeitimai, kur reikia labiau kolektyvinio tokio pamastymo. Čia konkrečiai kalbėčiau apie dešimtą pakeitimą, kurį pasiūlė ponia Kornelisen, kuri taip pat dirbo kartu su mumis, e, kai vykome į Airiją tos misijos metu, matau ją taip. Taigi, dėl 60 pakeitimo. Čia e, komisijos yra prašoma e, įgyvenimo laiką nuo 24 mėnesių pakeisti 36 mėnesius, ypač kai kalbama apie E, FEM panaudojimą, e, FEM negali e, pakeisti FSI kaip struktūrinių fondų, taigi išlaikykime tą FEM ir būtent, kad tai turi būti tik tai konkretus tikslinis panaudojimas, kuomet yra um, trumpalaikiai sunkumai, o visi siūloma labiau naudoti e, socialinių, struktūrinių problemų atveju. Ta siūlyčiau, poniai Kornelis. Toliau dėl 15 pakeitimo, e, kurį siūlo ponas Darden. Šešiame pakeitime kalbama apie socialinių partnerių integravimą. Tai, kas yra visiškai normalu ir iš tikrųjų tikrai gerai yra parašyti tokius dalykus. Mes nekartą savo pakeitimuose būtent akcentavome um, suinteresuotumą bendradarbiauti socialiniais, socialiniais partneriais. Būtent Airijos atveju akcentavome, kadangi ten to darbo trūko, darbo su socialiniais partneriais trūko. Čia taip pat dėl paskutinės jūsų 15 pakeitimo dalies siūlome balsavimą atskirai, čia dėl valstybės vaidmens. Taip, tam, kad Mm, ruošiant e, paraišką būtų galima įtraukti pilnai. Būtent noriu pabrėžti, kad tai yra nacionalinė paraiška, o ne kažkokia kitokia. Taigi gali būti kažkokios tai konsultacijos prieš tai, tačiau socialiniai partneriai mm, neturi tokio griežtai e, apibriešto e, vaidmens kuris suteiktų jiems galimybę dalyvauti tiesiogiai rengiant tą paraišką. Tai yra valstybės teikiama paraiška. Toliau tokie 22 pakeitimas, tokie jau nesudėtingi gal dalykai, porios Omenruiten pakeitimas tam, kad e, šis fondas būtų e, panaudojamas, kuomet yra, pavojas, kuomet yra didelis pavojus, jog bus atleidžiama daug darbuotojų. Noriu pabrėžti, kad fondas gali būti panaudojamas tik tuomet, kai jau yra atleista labai didelis skaičius darbuotojų, o ne kai yra grėsmė, kad bus e, kolektyvinis atleidimas. Toliau 30. 643 pakeitimai čia gal dėl vertimo tokie būtų mm, e, dalykai kalbant apie darbo vietas, prancūziškai kalbama geros darbo vietos, ispaniškai kokybiškos darbo vietos, o po. O vokiškam yra laikinos darbo vietos. Taigi, norėčiau vis tik tai, kad būtų aišku, apie ką konkrečiai kalbame. Mm, dabar aš nelabai jums galėčiau tai pasakyti, tikrai problema. Aš manau, kad iš tikrųjų um, svarbu, kad darbas, darbo vieta būtų gera, kad nebūtų tai laikina kažkokia, tai kad tai būtų tikrai tvari ir kokybiška darbo vieta. Keturiasdešimt aštuntas pakeitimas paskutin, dėl paskutinės dalies galime prašyti balsavimą atskirai. Nes čia taip. Čia aš paprašysiu jūsų dėmesio dėl šios problemos. Čia eina kalba apie e, asmenys, kurie nėra es valstybės narės e, piliečiai, kurie galėtų gauti EGF fondo paramą. Čia pakeitimo antroje dalyje yra pasakyta, kad net jeigu jie gyvena kitoje valstybėje, kitoje valstybėje narėje, tai ar čia eina kalba, kad EGF e fondą galima būtų panaudoti taip pat ir darbuotojams, kurie nėra ES valstybėje narėje. Noriu pabrėžti, kad būtent TKF e yra naudo, gali būti prašoma parama nacionalinių lygmenių darbuotojams, kurie yra toje valstybėje narėje. O čia dėl antros tos pakeitimo dalies gali iškilti problema, kad, pavyzdžiui, jeigu tai eitų darbuotojai, kurie, tarkim, jeigu, pavyzdžiui, Lenkai, kurie dirbo Airijoje, po to grįžta atgal į, į Lenkiją, pavyzdžiui, uh, Arba gali būti ir kitų atvejų, jeigu yra išvykstama kažkur kitur, tarkim, ir taip tuomet ne visuomet bus laikomasi EGF fondo taikymo nuostatų. Tai atkreipiu jūsų dėmesį tai. Pone Harkin. Pone Harkin, ačiū. Dėkuoju poniai Moran už puikų pranešimą ir puikų bendradarbiavimą. Aš turiu keletą pastabų. Labai trumpai pristatysiu, dalis jų e, yra susijęs su to, ką sakė ponia Moran. Penktasis pakeitimas, Konelės Sam tai, kaip yra parengtas šis e, pakeitimas, kai yra atleidžiama daug, viet, daug, darbo, e, daug darbininkų ir paskelbiama apie tai, kad bus atleidžiama. Jūsų, ponė pirmininkė, pakeitimas 12. Pritariu tam, kad būtų įtraukiami socialiniai partneriai ir taip toliau. Kalbate apie tai, kad socialiniai partneriai turi būti įtraukiami į planų rengimą. Nelabai žinau, kas tai yra, bet ponė Moran sakė, kad nacionalinio ligmens yra ši priemonė ir valstybės narės taiko šį fondą. Na ir pakeitimai, kur prašoma bendradarbiavimo ir socialinių pa partnerių visiško įtraukimo, aš tokiems, tokioms mintims pritariu. Tryliktasis pakeitimas man šiek tiek yra keistas, kur kalbama apie socialinio dialogo skatinimą su socialiniais partneriais ir darbdaviais. Na, socialinis dialogas e, man priimtinas, bet kaip jį skatinti su darbdaviais. 15 pakeitimas, kur prašoma balsuoti atskiromis dalimis, aš tam pritariu. 17 pakeitimas, kalba eina apie nacionalinius teisės aktus čia. Taip pat dėčiau klaustuką ir negalėčiau pritarti 19 pakeitimui, bent jau ne visam. 23. Čia turiu klausimą. Ne nepritariu jam, nes čia sakoma, kad reglamentas turi būti pakoreguojamas tam, kad būtų įtraukiami visi darbuotojai, kurie yra atleidžiami e, per visus ūkio sektorius ir regionus. Man e, pirminis e, variantas buvo primtinesnis, galbūt komisija pateiktų kažkokios tai kitos informacijos. 24 pakeitimas, Kornelijus pakeitimas, kur kalbama apie segregacija tarp atleistų darbuotojų, kurie gali gauti išmokas pagal fondą ir kitų atleistų darbuotojų šioje, pa, šioje pačioje srityje. Aišku, tas klausimas man iškilo, kai aš buvau Limrekė. Tai yra papildomos išmokos tam tikrą prasme, e, kurias e, suteikia ES ir nemanau, kad mes galėsime užkirsti kelią šiai segregacijai. Tikrai nežinau, ar būtų įmanoma tą padaryti globalizacijos fondo kontekste. Dabar 31. Vėlgi čia yra balsuojama dėl atskirų dalių. Mintis man primtina, tačiau turint omenyje tai, kad kalba eina apie šį fondą, aš nežinau, ar jo, jo rėmose būtų įmanoma tą padaryti. Dabar aišku, dėl gerų darbo vietų ir vertimo problemų. Čia yra nemažai dar ir pakeitimų septintajam punktui, pažymėsiu, kad pranešėja pritarė šiems pakeitimams ir aš pati daugumą jų pritarčiau, tačiau man atrodo, kad jeigu tie pakeitimai bus patvirtinti, tuomet sąrašas bus tikrai labai ilgas, kas yra geri darbai, ilgalaikiai, kokybiški, tvarūs darbai ir taip toliau. Nežinau, kokio ilgio tas sąrašas galiausiai gausis. Dabar 40 pakeitimas. Negaliu pritarti jam, nes ten sakoma, kad kai atleidžiama dėl globalizacijos, tarp valstybių narių. Man atrodo, tokiu būdu dėl atvejis bus institu, institucionalizuotas, o dėl to mes turime daug klausimų. 44 pakeitimas jo pabaigoje kalbama apie darbo vietas tame sektorija, kuris, yra, kuris gali likti gyvybingas. Nežinau, čia yra tvarios, darnios darbo vietos Na ir galiausiai ponios Kornelins pakeitimas dėl to, kad žmonės gyvena kitose valstybėse, jų problemos. Aš suprantu, jeigu kitoje valstybėje narė tuomet puiku, bet nežinau, aspekt, kokie čia būtų teisiniai aspektai. Na ir galiausiai paskutinė pastaba dėl 50-ojo pakeitimo, kad būtų stebima parama skiriama tarptautinėms korporacijoms ir kad būtų investuojama į darbo vietų kūrimą ir kovojama su socialiniu dempingu. Pirma dalis primtina, tačiau antroji dalis, mano manimu, kažin ar ją būtų įmanoma įgyvendinti. Nesurandu to pakeitimo, bet žinau, kad ponia Kornelijas yra pasiūlysi pakeitimą dėl to, kad laikotarpis turi būti išplečiamas iš, iš, iki 36 mėnesių. Pone pranešėja, kaip suprantu, jūs tam nepritarėte. Ir aš netgi norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą. Pone Harkin, turiu Jūs nutraukti, kadangi kalbate jau per ilgai ir Jūs turėsite galimybės dvi šalių pagrindų su ponė Maran pasitarsi, suderinti šios lausimus. Pone e, Kornelison, prašysiu labai telegrafiškai kalbėti ir iš tikrųjų po to visas kitas diskusijas galite su ponė Maran vesti jau už e, šios salės, už šio posėdžio ribų. Taigi, ponė Kornelison, telegrafiškai. Thank you, Mrs. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. pasistengsiu, kuo galima greičiau viską išsakyti. Fondo trūkumų idėja. E, na, mes suprantame trūkumus skirtingai, vienodai, o sprendimai yra skirtingi. Dabar per, kurį, per kokį laikotarpį yra išmokamos lėšos? Aš manau, kad e, mums visiems yra primtinos e, šios idėjos. Kuo galima greičiau turi būti išmokama parama, tačiau E, turėtų būti imamasi kažkokiu tai esmingesnių veiksmų ir apie tai kalbu savo penktame pakeitime. Pone Harkin, galbūt teisingai pastebėjo dėl lingvistinių aspektų. Aš mielai pakeičiau formuluotės, patobulinčiau tiek bendrai Yra nemažai pakeitimų, kuriuose kalbama apie atskiras biudžeto eilutės. Aš bandžiau penktame pakeitime pasiūlyti štai ką, ne iškart griebtis šio sprendimo, bet prieš tai numatyti kriterijus, kurių pagrindų būtų procesas spartesnis ir lankstesnis ir labiau įtraukiantis. Taigi, leiskime Europos komisijai parengti puikias idėjas ir mintis, pasiūlymus, o po to mes galime išsakyti savo nuomonę dėl jų, kai jie peržiūrės reglamentą. Dabar per kokį laikotarpį yra įgyvendinama. Ne visiškai supratau ponios e, Moran iškeltos problemos. Apie tai kalbėjo ir darbuotojai, nes ypatingai kai agentūros reintegracinės infrastruktūros suvaidina savo vaidmenį, kai jau galiausiai išmokamos yra lėšos iš šio fondo, prireikia pusmečio ar net ilgiau, kol galiausiai yra įmamas realių veiksmų. Ir kartais viskas užtrunka dviejus metus, taigi tikrai, kažin ar reikia tiek laiko. Galbūt geriau būtų neminėti konkrečių skaičių. Aš pakoreguočiau pakeitimą, jeigu tai jis būtų patrauklesnis, taptų patrauklesnis tokiu būdu. Na, dar man jautrus klausimas, būtent pakeitimai dėl to, kad patys darbuotojai būtų labiau įtraukiami į įgyvendinimo etapą. Turiuomenyje 11-16 pakeitimus. Praeitą mėnesį kaip tik Europos komisijai 35 tūkstančius eurų skiriame tam, kad būtų keičiamasi patirtimi tarp valstybių narių šioje srityje, valstybių narių, kurios prašė finansavimo iš šio fondo. Ir aš manau, kad mes turėtumėme paprašyti komisijos surenkti nuomonės ir informacijos mainus tarp darbuotojų Airijoje tikrai buvo labai daug nuo nulio, kas padaryta. Jie puikiai organizavosi ir būtų apmaudu, kad jeigu ir kitoms valstybėms, kitų valstybių darbuotojams reiks vėl viską iš nulio daryti, nuo nulio daryti. 48 pakeitimas dėl e, nepiliečių, ne tos valstybės piliečių. Pane Kornelisin, aš atsiprašau, kad jūs nutraukiu, tačiau prašysiu, kaip ir ponios Harkin, savo dėrybas pratęsti su ponė um, pranešėja, kadangi čia nieko kol kas nėra naujo tose, ta, š, šiam dėrybo etape, kad būtų dabar um, reikalinga aptarinėti tai deka, detaliai. Iš tikrųjų dabar mus labai spaudžia laikas ir aš manau, kad jūs galite tos klausimus suderinti su jie ir po to mums viską pateiks. Taigi, uh, pagrindinė mintis, kurią norėčiau Jums perteikti, atsižvelgiant būtent į mm, biudžeto komiteto diskusijas, manau, labai svarbu pabrėžti ir, ir šį vakarą galbūt apie tai reikėtų pagalvoti prieš pateikiant pakeitimus rytoj. Manau, yra iš tikrųjų komitete konsensusas, kad uh, tas pranešimas, kuris e, bus pateiktas mūsų komiteto, kad jame būtų aiškiai pasakyta, kad mes norime, jog e, pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondas būtų įtvirtintas visam laikui ir tos išlygos, kurios buvo numatytos um, krizės atveju, irgi būtų įtvirtintos visiems laikam. Man atrodo, kad būtent atsižvelgiant į biudžeto komiteto diskusijas, labai svarbu tai akcentuoti. Pone Moran, tikrai, aš žinau, ką jūs galvojate apie tai, bet aš manau, kad labai svarbu. Taip, būtent, kad tai būtų pranešime Turim, turėkim galvoj, kad e, biudžeto komitete būtent bus tos pačios diskusijos, galvojant apie tai, iš kur tas lėšas gauti, kaip jas užtikrinti. Taigi, turėkim omenyje, kokie yra uh, tie aspektai, galutinai pakoreguodami jau tą tekstą iki galutinio varianto. Pone Maran, aš žinau, kad jūs norite sureaguoti, bet ar galėčiau paprašyti jūsų e, dvišalių pagrindų išspręsti likusius klausimus ir po to mus informuoti apie tai? Be abejo, pirmininkė, aš tiesiog tik noriu paraginti kolegės prie manęs prisijungti kaip galima greičiau, kad mes galėtumėm kaip galima greičiau išspręsti likusius klausimus. Aišku, negali būti e, dviejose vietose vienu metu, bet e, labai svarbu, kad pagrindiniai nariai e, diskusijose dalyvautų. Ir dabar su ponia Marian Jensen bendros diskusijos bus ir mums pristatysite pranešimą dėl e, globalinio konteksto priekyboje ir ponui Mareirai iš karto suteikiu žodį. Ir mm, ponė Link ir perduosiu pirmininkavimą, kadangi dėje, bet aš turėsiu išeiti. The... Ačiū labai. Manau, kad e, balsą turėtume suteikti pačiai ekspertai. Tačiau nepaisant to, Man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje ir kartu su Peres sėdėti šalia. Mes kartu sėdėjome ir plenarinėme posėdėje ir manau, kad šią prasme Šis tyrimas apie užimtumą ir prekybą yra toks savaime suprantamas ir e, savaime suprantama, kad ir aš kaip ir e, sėdžiu šiandien čia. Jūs tikriausia turite tyrimo santrauką. Manau, kad pats tyrimas e, tikrai yra labai įdomus. Čia kalbama apie prekybos srautų sumažėjimą dėl nedarbo, kalbama apie atlyginimo smukimą ir taip pat e, pateiktos perspektyvos ateičiai. Vyriausybių atsakymas turėtų būti griežtas ir ateityje vyriausybės turėtų gebėti reaguoti į krizes. Ačiū labai, noriu padėkoti ir autoriams už šį svarbų tyrimą. Manau, kad pirmiausia turime išklausyti pačius autorius ir ateityje mes remsime šiomis išvadomis. Ačiū labai už įžanginius žodžius. O dabar ponia Marion Jensen, vyresnioji TDO ekspertė, jai suteikiama žodis. Ačiū ponia Moreira, ačiū ponia Lindiko už galimybę dalyvauti šiandienos posėdėje čia, šiame komitete. Aš pristatysiu Jums e, šį tyrimą, kurį e, paskelbėme pirmadienį. Pats pranešimas yra išspausdintas knygos forma ir mes nors ir neturime prezentacijų jūsų ekranuose, tačiau pabandysiu supažindinti jūs su šia knyga. E, prekyba ir užimtumas pasaulinės krizės metu buvo parengtas TDO, e, tyriant globalizacijos socialinius padarinius. TDO tyrimas dera ir su kitų tarptautinių organizacijų tyrimais, pavyzdžiui, pasaulio banko tyrimu. Mes bendravome su EBPO, UKTAT, pasaulio prekybos organizacijos ir pasaulinės migracijos organizacijos atstovais. Taigi, užimtumas ir prekyba tampa labai svarbiamis temomis, ypač krizės metu. Mes bandome, bandėme suvokti, kodėl įvyko šis, ši, ši krizė. Ji prasidėjo nuo finansinio sektoriaus krizės vienoje valstybėje, po to persikėlė į tikrąją ekonomiką ir tada iš vienos šalies perėjo į kitas šalis ir daugelis šalių šios krizės ši krizė palėtė. Tiesą pasakius, daugelis pasaulio valstybių pajuto šią krizę ir vienas didžiausių poveikių buvo būtent prekybos sektoriui. Mes ištyrėme, kaip e, prekyba išgyveno šią krizę ir kaip e, ši krizė atsiliepė pačiam užimtumui. Prekyba tiesiog sužlugo krizės akivaizdoje. Aš niekada anksčiau dar nemačiau panašios situacijos kaip dabar, nes prekybos apimtys sumažėjo 2009 metais 12 procentų. E, pasaulinis BVP taip pat nusmuko 3 procentais. Ar šis didelis nuosmukis įvyko Todėl, kad e, šiandien e, daugelis valstybių yra labai susijusios ir priklausomos nuo pasaulinių tiekimų grandinių. Jei viena valstybė gamina um, automobilius, tai ji galbūt užsako padangas iš kitos valstybės, o kitus automobilių komponentus iš kitų valstybių ir taip susidaro bendras prekybos ir tiekimo tinklas. Aišku, užimtumas e, tiesiogiai susijęs su prekyba ir prekybos poveikis užimtumui ryškiausias buvo tose šalyse, kurios e, daugiausia eksportuoja. Ypač e, degalų ir pramonės sektoriai, automobilių sektoriai pajuto neigiamą poveikį užimtumo srityje. Taip pat e, tokie tiekėjai kaip Ukraina, kuri teikia plieną automobiliams arba Liberija tiekianti padangas automobiliams. Šios valstybės taip pat pajuto krizės e, padarinius. Daugelis valstybių visame pasaulyje pajutė sumažėjusi užimtumą ir ne tik Europoje darbo vietos e, sumažėjo, tačiau ir Azijoje, pavyzdžiui. JAV ir ES statybų sektorėje, didmeninėje prekyboje taip pat sumažėjo darbo vietų skaičius. Gamybos sektorius ir e, prekybos sektorius taip pat buvo paliesti krizės. Taigi, darbuotojai Darbuotojai nukentėjo ne tik dėl dinkstančių darbo vietų, tačiau ir dėl sumažintų atlyginimų. Ir labai sudėtinga e, pamatuoti ir įvertinti, kas atsitiko įvairiose e, rinkose ir darbo rinkoje. Kai kuriuose valstybėse e, krizė atsiliepė mažinant darbo vietas, kitose valstybėse sumažėjo atlyginimai. Taigi labai sunku vienodai įvertinti poveikį užimtumui. Siekiant geriau suvokti, koks prekybos vaidmuo ir poveikis užimtumui, reikia panagrinėti smulkiau kai kurios aspektus. Ypač e, kylančios ekonomikos e, ir kintančios ekonomikos srityje ir šalyse įvyko svarbių poveikių. Mes tyrėme Ukrainos, Liberijos, Ugandos, Indijos, Pietų Afrikos, Egipto ir kitų šalių situaciją. Nagrinėjome, kaip prekyba veikė užimtumą. Pastebėjome, kad Šios skirtingos valstybės ir ES e, valstybės e, yra panašios kai kuriais aspektais. Pavyzdžiui, Ukrainoje um, eksporto koncentracija buvo itin sukrėsta finansinio šoko. Taip pat e, sumažėjo ir metalo eksportai. Uh, Mes e, nustatėme, kad e, Ukraina eksportavo ne tik um, labiausia nuo krizės nukentėjusius regionus, tačiau Ukraina tiekia prekes ir tiems regionams, kurie labiausia nukentėjo nuo krizės. Tai yra vakarų Europa, Čia sumažėjo BVP, paklausa sumažėjo ir importas automatiškai taip pat sumažėjo. Ukraina labai nedaug eksportavo į Aziją, į Kiniją ir Braziliją. Taigi, mes nagrinėjame ne tik produktų koncentraciją, tačiau ir šalių partnerių pasiskirstimą. Manau, kad rekomendacija būtų diversifikuoti savo eksportą to e, tikslinę šalis, nes e, dabar valstybės e, bendrai investuoja į kapitalą ir į kvalifikacijas. Reikėtų, kad šios investicijos taptų skirtingesnės, reikėtų didesnio įvairinimo, investicijų įvairinimo šioje srityje. Ukraina prarado darbo vietas bent dešimtyje e, sektorių, kur e, nedarbo lygis sumažėjo 50 procentų. Ypatingai skaudžiai nukentėjo e, nemineralų sektorius. Šis sektorius kuria darbo vietas ir kuria stimulus ir prekybos sektoriui. Metalurgijos sektoriaus gamybos apimtys sumažėjo, o nemineralinių produktų gamybos sektorius taip pat nukentėjo nuo krizės. Skaičiai rodo, kad net jei metalurgijos sektorius pajuto krizės poveikį, um, o metalurgijos sektorius e, daug produktų eksportavo. Neigiamą krizės poveikį paveikė, pajuto ir kiti sektoriai, kurie e, nepasižymėjo didelėmis eksporto apimtimis. Jei jūs patirinėsite situaciją Ukrainoje ir e, energetikos sektoriaus subsidijas, tai pastebėsite, kad e, Ukraina tiesiog negalėjo daugiau eksportuoti ir darbo vietos ir toliau buvo naikinamos ir e, šių faktorių suvokimas yra labai svarbus. Aš dabar perėsiu prie Egipto ir Pietų Afrikos. Pietų Afrikoje mums pavyko pasinaudoti dideliais duomenų rinkiniais ir kiekybiniais modeliais. Tiesa, ties šie modeliai, aišku, gali būti teoriniai, tačiau jų pagalba galime pamatuoti, kaip krizė viename sektorėje paveikia kitus sektorius. Taip pat šių modelių pagalba galime pastebėti, kaip e, problemos eksporto sektoriuose persidoda kitiems sektoriams. Vienas įdomių rezultatų buvo tai, kad mes apskaičiavome, e, kad maždaug 900 tūkstančių darbo vietų Pietų Afrikoje buvo prarasta dėl e, krizės prekybos sektorija. Daug svarbiau tai, kad 30 e, 309 tūkstančiai e, žmonių pajuto neigiamą krizės poveikį dėl pačių pajamų. Tai reiškia, kad sumažėjus eksportui žmonės netenka darbo vietų, jų atlyginimai sumažėja, jie gali mažiau išleisti pirkiniams, e, rečiau lankosi restoranuose ir tokiu būdu e, ši krizė eksporto sektorija paveikia ir kitus sektorius. Tai yra netiesioginis krizės poveikis. Ir turiu pasakyti, kad šis poveikis yra labai didelis. Vėlgi, labai svarbu suvokti šias tendencijas politikams, nes e, sverdami krizės poveikį turime pasverti ir ne tik tiesioginį jos poveikį, tačiau ir netiesioginį poveikį. Statistinė duomenys rodo, kad e, netiesioginis krizės poveikis pajaučiamas e, ne per metus, jis pajaučiamas daug greičiau. Ir e, jei tik keletą sektorių pajaučia krizės neigiamą poveikį, tai po trumpo laikotarpio krizė persidoda ir kitiems sektoriams. Mums pavyko panagrinėti ir modelius, pagal kuriuos nustatėme, kas prarado darbo vietas - skurstantieji, e, turtingieji, aukštos kvalifikacijos, žemos kvalifikacijos moterys ar vyrai. Mes e, panaudojame šios modelius tiek e, vertindami situaciją Pietų Afrikoje, tiek Brazilijoje. Pietų Afrikoje pastebėjome, kad daugiausia miesto š ūkiai e, nukentėjo nuo krizės. Skurstantieji vidutinės pajamas gaunantis ir turtingieji ir labai turtingi taip pat nukentėjo, tačiau labiausiai nukentėjo labai turtingi, jie, jos skaudžiausia palėtė krizė pietų Afrikoje. Brazilijoje mums pavyko ištirti, kaip Krizė paveikė kapitalo turėtojus ir darbuotojus. Pastebėjome, kad prekybos šokas skaudžiai palėtė tiek turtingus piliečius, tiek žemas pajamas gaunančius žmonės. Taigi tiek pasiturinčius, tiek labiausia skurstančias, o vidurinioji klasė, gaunanti atlyginimus, net tiek skaudžiai nukentėjo nuo krizės. Galima būtų spėti, kad e, nukentėjo Brazilijoje tie sektoriai, kurie, kuriuose darbuotojai gauna arba labai žemas pajamas, arba didesnės pajamas kitaip nei Ukrainoje. Brazilijos e, vyriausybė tinkamai sureagavo į krizę ir mes bandėme modeliuoti situaciją, bandėme pamatuoti, E, kiek Brazilija neteko iš importo mokesčių, nes sumažėjo e, bendras BVP ir buvo surinkta mažiau netiesioginių mokesčių. Net, tarkim, vyriausybė nori subalansuoti biudžetą, gauti įplaukas į biudžetą ir imasi tam tikrų priemonių ir mus nustebino tai, kad tokia šalyje kaip Brazilija, uh, reikia didinti pajamų mokestį 5 procentais tam, kad gautų pakankamas įplaukas į biudžetą. Ir tai yra nemažai. Kodėl? Nes Brazilija tikrai ne ta, kuri labiausiai nukentėjo nuo krizės. Tai yra didžiulė valstybė, kuri gan atspari buvo kitų valstybių atžvilgių ir finansinio smūgio nepatyrė na, į savo modelį tą, šok, ta, savo modelį tą šoką ne, ne, neatsižvelgėme. Taip pat e, buvo imtasi tam tikrų stimuliavimo priemonių. Ir tik dėl priekybos sulėtėjimo štai tokie padariniai. Ir 5 procentais reikia didinti pajamų mokestį. Taigi tai puikiai rodo, koks didelis spaudimas yra vyriausybės biudžetui dėl e, to smūgio, kurį visi patiriame. Liber... Lib... Liberijoje. Situacija yra visiškai kitokia, jokių modelių negalėjome parengti, nėra jokių duomenų, negalime įvertinti priekybos. Tam reikia nuvykti į valstybę, gauti nacionalinius duomenys kiek įmanoma ir susidaryti įspūdį, kas vyksta užimtumo srityje. Tam reikia kalbėti su žmonėmis, su socialiniais partneriais, tą ir padariau. Liberija labai skiriasi, aišku, nuo ES valstybių, bet pasirinkau ją dėl to, kad Liberijoje radome daug labai įdomių pavyzdžių, kodėl ir kaip lakumas, kurį patyrėme krizės metu, ir lakumas, kurį matėme anksčiau, dėl to, kad keitėsi maisto kainos, kaip tas lakumas paveikė ekonomiką per ilgesnę perspektyvą ir kaip tai gali paveikti augimą per, per ilgesnę perspektyvą. Kodėl? Uh, Kai yra lakumas, e, bendrovės laukia ir dėlsia investuoti. Bijo investuoti, nes e, bijo nemokumo. Be investicijų nėra augimo. Ir tokiuose valstybėse kaip Liberija, galiausiai tos šeimos, kurios neturi visiškai jokių pajamų, jos išvyksta, migruoja, vaikus pasima iš mokyklų, ypatingai mergaitės, mažiau švietimo, mažiau e, mokyklų lankymo, mažiau augimo. E, aišku, ir vyriausybės dėrybinės galios yra paveikiamos. Liberijoje vyriausybė dėrėjosi dėl su užsienio bendrovėmis dėl tam tikrų sutarčių, e, dėl kaučiuko ir kasyklų. Rinka buvo taip smarkiai paveikta, vyriausybė reikėjo pinigų, tai jie pasirašė labai prastas sutartis ir išprido nekaip iš tų dėrybų. Taigi tai atsilieps vyriausybės pajamoms ateityje. Tai yra toks nedidelis pavyzdys, ką jau ekonomistai žinojo seniai, lakumas yra labai nepalanku augimui. Na ir kaip būtų galima sumažinti lakumo e, mastus pasaulinėje ekonomikoje. Tai yra labai svarbu. Savo darbe taip pat mes įvairiose valstybėse įvairiais būdais bandėme įvertinti poveikį už, užimtumui, prekybos poveikį užimtumui ir toliau įmamės tų pastangų. Ta darome ir labai stambaus projekto rėmuose, projekto, kurį finansuoja Europos komisija. Uh, priekybos užimtum, poveikio užimtumų įvertinimas, taip pat nesi tas projektas, norint įvertinti poveikį, bandysime atlikti bandomos projektus įvairiose valstybėse. Taigi dirbame e, su Europos komisijos parama. Dabar e, politikos įtie, ką padarėme. Jau anksčiau buvo kalbama apie tai, kad reikia darnumo politikos rytyje. Uh, Buvo kalbama apie tai, kad reikia pasirūpinti, jog sprendimai, kurie priimami dėl priekybos, dėl finansų, dėl darbo rinkos, turėtų būti darnų suderinti ir neprieštarauti vieni kitiems. Taigi mes pasistengėme šioje knygoje įvertinti, ar yra įmanoma parengti darnius sprendimus krizės metu ir pažvelgus į krizės priemonės priekybos srityje ir užimtumo srityje, uh, E, mes e, išanalizavome politiką, politinius patarimus, kuriuos teikia TDO e, krizės metu, pasaulinį darbų paketą ir, ir kitus pasiūlymus. Ir taip pat kitos organizacijos teikė savo patarimus, ypatingai PPO. Čia padirbėjo. Na ir pažiūrėjome, kiek tie politiniai pasiūlymai atitinka ar prieštarauja vieni kitiems. Iš abiejų pusių Buvo susitarta bendrai krizės metu, tartutinio politinio mastu, kad nebūtų gerai patekti į protekcionizmo spiralę. Tai nebūtų naudinga nei priekybai, nei užimtumui. Pasaulinis darbų paketas ir perspėja e, dėl protekcionizmo, apie tai kalba ir kitos tarptautinės organizacijos. Krizės metu ir krizės pradžioje Buvo būkštojama, kad finansinė krizė paveiks priekybą dėl to, kad eksportuotojai negalės gauti prieigos prie eksporto kreditų paskolų, o tos paskolos yra labai svarbios, norint sumokėti už eksportus. Taigi buvo reikalaujama, kad valstybė padėtų gaunant eksporto kreditus ir didysis dvidešimtukas išskiria nemažą sumą priekybos finansavimui. Na ir mes Ukrainoje ir kitose e, valstybėse Marokio supratome, kad e, tose valstybėse irgi vyriausybė finansavo priekybą, tačiau bendrovės nepasinaudojo e, tais finansais. Kodėl? Nes niekas nenorėjo tų produktų. Ir negalėjo tiesiog eksportuoti tų produktų, negalėjo finansuoti transportavimo kaštų, negalėjo finansuoti eksporto veiksmo paties akto ir tiesiog nebuvo paklausos visiškai jokios. Taigi ta politika nėra naudinga E, besistančiose ir e, kitose valstybėse. Po to panalizavome kitas šakinės politikos rytis. Kodėl tą padarėme? Šakinės politikos sritys yra tos, kur kalba eina apie konkretų ūkio sektorių arba konkrečias bendrovės. Pavyzdžiui, metalurgijos pramonė Ukrainoje, automobilių pramonė arba konkretūs kiti ekonomikos sektoriai tokios politikos sritys, tokie politiniai sprendimai nelabai sveikintini pagal PPO susitarimą, susitarimą dėl subsidijų ir kitų priemonių. Subsidijos eksportuojančioms bendrovėms yra draudžiamos pagal tą susitarimą. Ir subsidijos tiems ūkio sektoriams, šakinės subsidijos yra tokios rizikingos, nes kitai valstybei nariai tokia politika gali nepatikti ir reikalauja, kad ta politika būtų nutraukta. Tai prie, iškraipo priekybą ir priekybinė prasme nėra e, pageidautina. Tai e, apie tai kalbėjo ir didysis dvidešimtukas savo ataskaitose. Na, o TDO pasaulinis darbų paketas remia tokias šakinės priemonės, ypatingai jeigu tai yra intensyvūs darbo prasme sektoriai. Ir čia atsiranda toks šioks toks konfliktas. PPO, pritarė, tad, PPO prieštarauja, TDO pritarė. Ir pastaravime PPO at, pranešime ataskaitoje, kuri, kuri buvo pateikta didžiam 20-ukui, yra daromas skirtumas tarp šakinių priemonių, kurios remia kapitalą ir šakinių priemonių, kurios remia darbą. Ir buvo pateiktas patarimas, kad e, taikant e, krizinės, krizinės priemonės, uh, subsidijos kapitalai turi būti, at, subsidijų kapitalai turi būti atsisakoma pirmiau nei subsidijų, kap, subsidijų darbui. Ir PPO diskutavo, diskutavo su EBPO ir buvo pasiaiškinta, kodėl jų manimų tos priemonės, kurios yra skiriamos užimtumui, nors tai yra šakonės, šakinės priemonės, yra naudingesnės krizės situacijoje negu tos, kurios yra orientuotos daugiau į kapitalą konkrečiame ūkio sektoriuje. Viena išimtis šiuose diskusijose yra infrastruktūra. Infrastruktūra gavo labai daug dėmesio stimuliavimo paketuose, daugelį valstybių daug lėšų buvo skiriama infrastruktūros priemonėms įgyvendinti. Tai yra irgi šakinės priemonės, tačiau PPO netgi pagal savo susitarimus nelaiko tai iškraipančio rink, iškraipančią rinką priemonę. Nes geresnė infrastruktūra sukuria potencialą sumažinti transporto kaštus ir pagerina, palengvina priekybą. Taigi infrastruktūros priemonės yra palankios priekybai, infrastruktūros priemonės yra palankios užimtumui, nes infrastruktūros sektorius yra labai intensyvus darbo prasme sektorius. Na ir galiausiai peržiūrėjome kitas priemonės, tarpšakinės priemonės, tokias kurios nėra skirtos orientuotos į konkretų sektorių ar bendrovę, bet daugiau yra orientuotos į konkrečią gyventojų, konkretų gyventojų sluoksnį. Pavyzdžiui, bedarbius, pačius varganiausius, jaunuosius, pagyvenusius ir taip toliau. Nėra e, kreipiamas dėmesys į produktyvų sektorių, bet yra tarp šakinis, daugia, šakinis, e, daugia šakinė priemonė orientuota į konkrečią gyventojų, e, konkretų gyventojų sluoksnį. Ir tai nėra iškraipant, iškraipantys priekybą elementai. E, Yra ir tiesioginiai poveikiai, ir netiesioginiai poveikiai, kuriuos e, e sušvelnina tokios priemonės. Asmo gauna mm, išmokas, nesvarbu, ar jisai praranda darbą tiekimo ar eksporto srityje. Ir tas žmogus yra veikiamas ir tiesioginių, ir netiesioginių poveikių. TDO ir Pasaulio bankas įrodė, kad daugia šakinės priemonės kaip po tokios yra labai veiksmingos, veiksmingos sugeriančios e, tuos e, smūgius priemonės. Netgi dar prieš krizę, pavyzdžiui, Arme Armenijoje, Brazilijoje buvo taikomos priemonės, kur buvo taikoma, buvo teikiama parama neturtingoms šeimoms ir uh, kuo daugiau žmonių pateko į skurdą, tuo daugiau gavo išmokų. Ir vyriausybė pakeitė, šiek tiek adaptavo programą, padidino prieigą prie tos paramos kitoms šeimoms, nes egzistavo atitinkami teisės aktai. Kai yra tie teisės aktai, situaciją galima pakoreguoti labai greitai. Na ir statybos pramonė labai nukentėjo. Taigi tos daugia šakinės priemonės yra socialinės apsaugos sisteminės e, priemonės, kurios neiškraipo priekybos ir labai yra veiksmingos krizės metu. Tai buvo įrodyta ir per dabartinę krizę, ir taip pat per kitas krizės. Pavyzdžiui, Azijos e, regioną ištikusią krizę prieš keletą metų. Taip pat mes supratome, kad e, priekybos smūgių poveikis užimtumui yra labai svarbus visose valstybėse, kurias analizavome eina kalba apie didžiulės sumas ir taip pat supratome, kad netiesioginiai poveikiai užimtumui yra ypatingai dideli ir kad jie labai greitai pajaučiami ir kalbėti vien tik tai apie priekybą, matyt, ką žinai, ar galėtumėme pilnai atspindėti problemą. Taip pat supratome, kad e, paskirstimui tai daro poveikį, tačiau viskas, aišku, dar priklauso ir nuo valstybės, nuo to, ką eksportuoja ta šalis. Taip pat išsiaiškinome, kad lakumas, kurį matėme pastarojame metu ir tie smūgiai, su kuriais susidurėme, turi potencialą turėti ilgalaikį poveikį augimui, kadangi mažėja investicijos krizės metu. Politikos lygmenių mes atlikome naudingą darbą, mano manimu, ir jeigu norime suderinti politikos priemonės įvairiose srityse. E, tas siūlymas yra sveikintinas kolegų kitose tarptautinėse organizacijose. Yra bendras sutarimas, kad asmenys nori apsaugos nuo tų smūgių, kuriuos patyrėme pastaruoju metu. Smūgių, kurie kerta individualius asmenis labai stipriai. Ir išsiaiškinama socialinės apsaugos sistemos nedarbo išmokos, kitos e, priemonės egzistuojančios įvairiose valstybėse, skirtos pažeidžiamiausiams e, visuomenės grupėms, irgi yra labai veiksmingos ir tikrai neiš, neiškraipo priekybos. Dėl to mūsų manimų tai yra labai, politiko, labai dar, darni politikos priemonė. Tokios priemonės, aišku, yra brangios, visos priemonės kurios, kur, kurių įmamasi krizės metu, yra brangios, taigi svarbu stiprinti finansus, vyriausybės biudžetus. Augimo metu yra labai svarbu. Mes matėme savo darbę, kiek vyriausybės biudžetas neigiamai yra paveikiamas krizės metu. Ir mes siūlytumėme, patartumėme stiprinti biudžetą, bet ne socialinės apsaugos sistemos sąskaita. Nes kai kirs kita krizė ir kažin kai bus, tikėtina, kad taip ir bus, tuomet socialinės apsaugos sistemos bus labai efektyvios, veiksmingos ir draugiškos globalizacijos prasme padėsiančios krizės metu. Ačiū. Ir dabar mielai atsakyčiau klausimus. Uh, uh, uh, Ačiū labai informatyvus pranešimas. Apgailėstauju, kad jau taip vėlai vakare svarstome jį, taigi mm, gal netiek daug narių yra, kiek kad būtumėm norėję matyti, mm, bet būtų labai gerai, kad visi gautumėm po to kopijas būtų nu labai naudinga. Porą norinčių pasakyti pradžiai ir po to, mm, ponui Marei, vėl žodį suteiksiu. Kovaratį. Lylo per. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pasveikinti su tikrai puikiu darbu, kuris mums pateikia ir argumentų, bet taip pat ir skaičių duomenų, labai konkrečios informacijos, pamastymų, kas yra labai naudinga kad būtų galima išsklaidyti kai kuriuos mitus, kurie, kurie jau sklaido. Jūs aiškiai parodote, kad krizė paveikė visas pasaulio valstybės. Mes gal esame labai pratę galvoti, kad kad krizė kilo kapitalistinėse valstybėse ir jeigu jį plis po pasaulį, tai labiausiai mm, paveiks tas valstybės, kurios palaiko ryšius su mm, JAV, pavyzdžiui. Tačiau tas netiesa, netgi silpniausios valstybės patyrė didžiulį smūgį. Ir iš tikrųjų kalbame ne vien tik tai uh, apie pasaulinio skurdo elementus, bet matome, kad padariniai juntami visur. Kaip jūs ir sakėte, yra kai kurie skirtumai išryškinami, yra mm, daug netolygumų ir aišku, tai turės poveikio dėja įvertinant, kaip ta krizė visus paveikė ir ką dabar daryti, labai svarbu, kad būtų pabandyta e, sumažinti tuos netoligumus ir spręsti tuos skirtumus, kad tai neturėtų tokio didelio poveikio. Taip pat labai svarbu mm, galvoti apie politikos galimas hipotezes. Uh, Vienas iš pirmų dalykų, ką reikia padaryti, ir tas jau aiškiai pasakyta, tai yra, reikia nepasiduoti mm, protekcionizmo vilionėms reikalinga reguliuojama rinka. Ir toje rinkoje toliau, būti, to, toliau turi būti akcentuojami. E, socialiniai aspektai, tos vertybės turi būti įtvirtinamos, tas darbas turi būti būtent e, įtvirtinamas, kad e, dirbantis žmogus e, turėtų teisę į orų statusą. Tai reiškia, kad reikia galvoti apie socialinės apsaugos sistemas. Ir aišku, kad tie, kurie labiausiai nukenčia, tai yra būtent labiausiai pažeidžiamų sluoksnių atstovai. Uh, Čia ir yra didžiausia konflikto rizika. Aišku, kad to, ko valstybė tokiems žmonėms negarantuoja, pavyzdžiui, sveikatos draudimo, švietimo vaikams, garantijų senyvam amžiui, aišku, jie to ieškos per darbą, per darbo rinką. Iš todėl norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl štai tokių pabūkštavimų, dėl galimos tolesnės dinamikos. Aš baiminuosi, kad mm, vėl atsikurs e, tie priekybiniai santykiai tuo principu, kad bus e, sutelktas dėmesys tik tai konkurencinį pranašumą į pelno vaikymasi, tačiau bus visiškai e, pamirštos socialinės teisės darbuotojų situacija. Todėl, manau, labai svarbu galvoti apie darbuotojų būrimosi asociacijas teisę, apie jų atstovavimo garantijas, kolektyvinius veiksmus. Uh, Ar apie tai buvo galvojama ar buvo, ar yra kažkokių tai minčių, kurios būtų naujos palyginti su tuo, kas buvo prieš kelis dešimtmečius, ar yra užtikrinamas tinkamas abipusiškumas, būtent, kad ne vien tik tai. kad ne vien tik tai turtingosios valstybės galvotų apie eksportą, o ne, kad nebūtų uh, pamirštamos socialinės garantijos ir pačiose neturtingiausiose valstybėse. Kaip galima būtų užtikrinti, kad e, tos, tie socialiniai aspektai taptų realybę? Labai prašysiu um, trumpai kalbėti ir užduoti trumpus klausimus, kad dar liktų laiko ir atsakymams. The, the... Lambert. Būtent jūs kalbėjote kad, apie tai, kad socialinė apsauga yra ta bazė, kuri yra labai svarbi, kuri, kuri užsuteikia ir paladėtins galimybės čia. Aš galvoju, ar, ar bus kokių nors tolesnių veiksmų, analizuojant, kokie gali būti padariniai, kas gali pasikeisti, kuomet ekonomika atsigaus kaip, ką matysime įvairiose sektoriuose, kaip keisi situacija, nes iš tikrųjų Mm, kai kuriuose valstybėse didžiausi padariniai yra nuo turtingiausiems. Taigi ir kyla klausimas, kaip padėti jiems. Ir aišku, ypatingas klausimas yra dėl tūkstančio vystimosi tikslų, jūs Liberijos atveju paminėjote. Be to, kaip ES turėtų užtikrinti savo pagalbą neturtingiausioms valstybėms, ypač ekonominės krizės kontekste. Čia vėlgi Liberijos pavyzdys man labai strigo, kalbant apie ilgalaikį poveikį, nes e, jeigu, kadangi pinigų e, verkiant reikia dabar, tai aišku, kad šalis yra likusi sudaryti prastesnį sandorį, tačiau kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, aišku, padariniai po to baisesni, tai gal tiek tada tų klausimų, kadangi labai spaudžia laikas. Mas Serkas. Con toda brevedad, señora presidenta, para agradecer. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ekspertai už tyrimą. Turiu pasakyti, kad mes parengsime pranešimą savo iniciatyvą. Faberis yra iš socialistų frakcijos, dėja jo nėra šiame posėdėje, tačiau jam ši tema tai tikrai yra labai įdomi. Uh, Ir aš manau, kad mes galėtume tikėtis paramos ne tik iš TDO, tačiau ir iš JAV. Manau, kad e, šis tyrimas galėtų būti naudingas ne tik mums, tačiau ir kitiems, nes mes visi sėdime toje pačioje valtyje iš esmės. Jūs e, kalbėjote apie interneto e, svetainę, ar ne? Taigi aš pasisakau už pranešimą savo iniciatyvą. Ir pagaliau grįšiu prie pono Moreiro. Žodis jums. Ačiū labai. Noriu pasveikinti tyrimo autorius. Trys pastabos. Pirmiausia, Šis tyrimas meta iššūkius mūsų iš ankstinėms nuostatoms ir mūsų supratimui apie prekybą ir jos poveikį užimtumui krizės akivaizdoje. Tiek čia parlamente, tiek e, kitur yra manoma, kad e, nors krizės ir nesukėlė besivystančios ar mažai įsivyščiusios valstybės, tačiau jos skaudžiausia pajuto um, krizės poveikį. Tačiau šis manimas nėra teisingas, nes ir turtingos valstybės skaudžiai pajuto krizės poveikį. Azija, Amerika, Europa, aišku, čia yra tos nukentėjusios valstybės. Antroji pastaba. Tyrimas parodė, kad geriausias atsakas kriziai ir darbo vietų praradumui ar atlyginimo mažėjimui yra ne protekcionistinės priemonės ar dirbtinas darbo vietų kūrimas, tačiau socialinės apsaugos priemonių dėgymas. Tai parodė ir nukentėjusių nuo krizės šalių patirtis. Trečia, rinkų atvėrimas prekybai reiškia ir atsvėrimą tarsi krizėms, nes vienai par kitaip aš tvirtai tikiu, kad e, ir Istorija mus moko, kad netvėrę rinkų nesukursime ir darbo vietų. Aišku, galėtume užsibarikaduoti ir neįsileisti niekur mūsų krizė nepaliestų. Tačiau e, bet kuri valstybė, kuriai pasisekė pasisekė, kitaip tariant, nėra tokios valstybės, kuriai pasisekė užtikrinti tvarų vystimasi, neatvėrus rinkos ir nekuriant naujų darbo vietų. Aišku, gali būti prekyba be vystimosi, tačiau norint, kad prekyba e, taptų svarbiu svertu, turime atverti rinkas, ji tada taps ir gerovės garantu. Ačiū labai. Pone Jansen, suteiksiu galimybę atsakyti į specifinius klausimus. Apgalėstauju, kad mūsų laikas tikrai labai spaudžia. Daugelis norėtų turbūt užduoti jums ir dar daugiau klausimų. Ačiū už įdomius klausimus. Pasistengsiu trumpai juos atsakyti. Pirmiausia, nu, pradėsiu nuo pastarojo paskutinio komentaro. Aš manau, kad ši studija buvo parašyta uh, proprekybiškoje dvasioje, teigiant, kad daug priekyba sukuria galimybių, tai nėra antipriekybinė studija. Tai yra studija, kur bandoma išsiaiškinti, kaip priekybos teikiama nauda gali būti maksimaliai panaudojama, kaip būtų galima sumažinti išorinius smūgius, kaip galima išlaikyti visuomenės paramą e, priekybai. Tokioje dvasioje būtent buvo ir parašytas šis veikalas anegdotą papasakosiu. Devynerius metus dirbau PPO ir man būtų sudėtingu tokią protekcionistinę knygą būtų buvę parašyti. Na ir pirmasis klausimas e, dėl to, kad varganiausios valstybės nebuvo pažįstos. Taip, turtingiausios labiausiai, bet uh, Pirmiausia, jas, jas pakirto ir finansinė, ekonominė krizė, ir priekybinė krizė. Labiausiai išsivyščios valstybės nebuvo taip paveiktos finansinės krizės. Dabar užimtumas besivystančiose valstybėse studijoje yra pateikiamas skaičių, kiek įmanoma jų gavome. Tačiau dėl besivystančių valstybių informacijos gauname labai, daug, labai mažai ir tokiose šalise kaip Liberija, uh, apie 90 procentų darbo vietų yra juodoje ekonomikoje ir nežinome, neturime informacijos, kas su tai žmonėmis nutinka, gavome informacijos iš pokalbių su tam tikromis tikslinėmis grupėmis ir žinome, kad žmonės prarado 80 procentų pajamų, šeimos pajamų, žinome, kad žmonėms sunku išgyventi, nes pajamų nėra, bet tai nėra moksliniai duomenys. Ir labai sunku uh, analizuoti situaciją. Na ir pasaulinė bendruomenė galėtų štai kaip ir tada jau galėtų padėti būtent gauti daugiau informacijos dėl to, kokį poveikį priekyba daro užimtumui ir remti iniciatyvas dėl duomenų kaupimo geresnių ir daugiau duomenų ne tik dėl darbo vietų kiekio, bet ir kokybės, atlyginimo ir sąlygų. Ar reiktų aktyviau padirbėti tam, kad priekyba turėtų uh, teigiamos įtakos užimtumui, kokybiškoms darbo vietoms, dėl socialinių straipsnių. Aš nuostatų, aš matyt negalėčiau į, į šį klausimą atsakyti. Ir aš tik tai galiu pasakyti, kad TDO štai ką dabar daro. Neseniai mes tapome jungtinių tautų priekybos ir produktyvinių gebėjimų klasterio nare. Ir mes esame susijęs su agentūromis, kurios e, kuria gebėjimus paremtus priekybą ir įgyvenina projektus, pavyzdžiui, sustiprinto integruoto, pagri... sustiprinto integruoto pagrindu. Tai štai ką daro dabar TDO ir mes bandome du komponentus apjungti šiame darbe. Bandome padėti valstybėms, kad jos taptų konkurencingesnėmis ir atkreipiame dėmesį į darbo sąlygas. Užimtumo sąlygas eksporto sektoriuje taip pat bandome padėti valstybėms pagerinti eksporto kokybę. Įmanoma tapti konkurencingam, bet svarbu mokėti gerus atlyginimus, sukurti geras darbo vietas. Taigi šiuose srityse mes dirbame įgūdžiai ir kaip užtikrinti konkurencingumą tuo pat metu numatant padorias darbo sąlygas. Ir dažnai e, auga produktivumas, jeigu našumas, jeigu darbo sąlygos geresnės, kokybiškesni yra produktai, kokybiškesnės yra paslaugos tokiu atveju. Dar vienas rytis, kuri buvo paminėta, padėti valstybėms diversifikuoti savo ūkį, ekonomiką, tokiu būdu jos mažiau pažeidžiamos yra tokiems smūgiams. Vėlgi, donorų bendruomenė turi teikti paramą e, tokiems darbams, e, kad e, TDO galėtų pagelbėti valstybėms ir joms e, tapti, padėti joms tapti mažiau pažeidžiamoms tokių smūgių atžvilgių. Dar vienas rytis, kurioje dirba TDO, yra socialinės apsaugos teikimas e, ir socialinės apsaugos teisės aktų rengimas tokiuose valstybėse. Mes turime žinių, gebėjimų e, šioje srityje gerinant socialinės apsaugos sistemas įvairiose valstybėse, nes tinkama socialinės apsaugos sistemos yra labai skirtingos įvairiose valstybėse, viskas priklauso nuo valstybės sąrangos. Ir remiame tokias iniciatyvas, tai yra iš tiesų labai sveikintina. Dabar norėčiau daugiau pateikti informacijos apie dabar mūsų vykdomą projektą, bendras projektas su PPO, kurį finansuoja tarptautinis, tarptautiniai priekybos rūmai ir mokslinio tyrimų fondas knyga, kurios pavadinimas Globalizacija turi tapti socialiai darni. Ir ši knyga, šioje knygoje bandome įvertinti, kokie poveikiai daro priekyba, globalizacija, darbo vietų kūrimui. Ir šis projektas yra vykdomas dviejų organizacijų. Tai yra bandoma pozityviai, pozityviai vertinti, kaip priekyba ir užimtumas galėtų pasitarnauti visų labui. Labai nedaug kopijų turiu tos knygos, tris ar keturias ta knyga greitai bus parduodama internetu arba knyginuose. Kol kas kažkur jinai užstrigo tarp Indijos ir Ženevos, nes per pasaulinę tiekimo sistemą tą knygą praleidome, perleidome. Ačiū. Ačiū labai. Fantastika. Turėsime tikrai matyti labai daug klausimų, po to, kai paskaitysime tą knygą, dar matyti kreipsimės jūs. Norėčiau baigti posėdį, šiek tiek vėluojame. Pirmininkė atsiprašo vertėjų. Ačiū, ponė Jensen. Dėkuoju, ponė Morero, kad atvykote. 9 ryto rytoj susitinkame vėl čia ir pradėsime kalbėti apie darbo vietų potencialą darnioje ekonomikoje. Šiuo atveju panašiai.